Good evening. Uh, Labas vakaras, posėdžio pradžia vertėjai turi trumpą pranešimą apie beveik mėnesį laiko e, tebesytėsinti e, socialinį konfliktą su Europos parlamento administracija dėl mums vienašališkai primestų nepriimtinų naujų darbo sąlygų, e, atsižvelgiant į šio konflikto pobūdį ir administracijos nenorą įspręsti. Vertėjai prašo politinio tarpininkavimo e, ir pokalbių su administracija, kuriuose galėtų dalyvauti vertėjų atstovai. Taigi, atsižvelgiant į visą situaciją ir aplinkybės, apgailestaudami turime pranešti, kad šiame posėdėje nedirbsime ilgiau negu numatyta ir savo darbą baigsime vėliausiai 22 val. Ačiū už supratimą. Labą dieną, pradedame posėdį skirtą Facebook Cambridge Analytica bylai. Deja, ponas Klot Morajas negalėjo dalyvauti posėdėje ir todėl aš pirmininkausiu šiam posėdžiui. E, Birželio ketvirtą dieną įvyko pirmoji e, šių klausimų dalis e, dabar yra trečioji dalis ir jos tikslas yra e, panagrinėti giliau E, šį e, atvejį, taip pat e, pakalbėti apie tai, kokius, kok, kokias, ką mes išmokome iš to, ką galime pasimokyti ir kokius instrumentus ES turi, ką galėtų pakeisti. Taip pat, ką mes galėtume daryti, kad pagerintume vartotojų pasitikėjimą skaitmenėmis platformomis ir kaip galėtume užti, užtikrinti kibernetinį saugumą. Per tris klausimo dalis mes išgirdome daug svarbios informacijos. Šiandieninė trečioji dalis yra paskutinė dalis ir mes kalbėsime būtent apie sprendimus, kaip būtų galima e, išspręsti šią problemą ir kaip Europos parlamentas gali užtikrinti piliečių teises, tai yra teisė į privatų gyvenimą, į duomenų apsaugą ir galimybę gauti e, visą teisingą informaciją ir ką galime padaryti, kad tokia situacija nepasikartotų. Šiandien mes išklausysime Facebook e, atstovus ir komisarus. Džiaugiamės, kad jūs atvykote į mūsų klausimus. Jūs e, tikriausiai pastebėjote, kad e, parlamentas pasikviečia iš Facebooko e, atstovus, kurie turi atitinkamas. E, atsakingi už atitinkamas rytis. E, šiandien mes pasikvietėme e, ponę Sheryl Sandberg. Gene, Facebooko generalinė direktorė, taip pat vicepirmininką po politiniam sprendimam, tai yra ponas Alan. Uh, yra svarbu e, išgirsti poziciją tų, kurie yra atsakingi už tam tikrus skyrius ir kurie yra atsakingi už visą įmonės struktūrą. Ir taip pat e, mes norėtume išgirsti, kokias konkrečias priemonės taikys Facebookas, kad galėtų užtikrinti duomenų apsaugą ir, ir išspręsti šią problemą. Taip pat po šio posėdžio mes e, įvertinsime, ar jūsų atsakymai patikta informacija mus tenkina. Pradėkime e, mūsų klausimus. E, šiandieniniai klausimai susidės iš dviejų dalių. E, noriu priminti taisyklės, kurios galioja klausimams. E, pirmoji sesija yra susijusi su konstruktyviu e, e dialogu E, kiekviena politinė frakcija galės paskirti savo e, kalbėtojus, kurie užduos klausimus pagal DEHON sistemą. Bus galima užduoti 15 e, klausimų ir politinės frakcijos turės pasakyti, kas pasisakys frakcijų vardu. Ir būtent pagal tas, iš tų pavardžių bus sudarytas kalbėtojų sąrašas po to, kai bus paskai, kai mūsų e, prelegentai pasisakys, aš suteiksiu žodį e, pagal kalbėtojų sąrašą. Kiekvienas e, parlamentaras, kuris yra kalbėtojų sąraše, įskaitant ir komitetų pirmininkus, gali užduoti po vieną klausimą skirtą vienam e, prelegentui ir to klausimo trukmė turėtų būti viena minutė. E, Mūsų kalbėtojai turės dvi minutės atsakyti kiekvieną klausimą. E, kadangi mes griežtai laikysimės laiko limito, jeigu bus viršijamas jisai, e, aš nutrauksiu plak, plaktuko smūgiu į stalą. Taigi yra labai svarbu, kad mūsų laikas yra ribotas, todėl yra labai svarbu, kad mes visi laikytumėmės laiko limito. Taigi, pradedame ketvirtąją mūsų klausimo dalį, o prieš pradedant e, š, mūsų klausimus aš noriu suteikti žodį vertėjim, kurie turi svarbios informacijos jums. Vertėjai nori pakartoti dar kartą tai, ką jau sakė posėdžio pradžioje apie 28 dieną tebesitęsinti socialinį konfliktą su parlamento administracija dėl mums vienašališkai primestų naujų darbo sąlygų. Vertėjai prašo šioje situacijoje politinio tarpininkavimo ir dėrybų, kuriuose dalyvautų jų atstovai. Atsižvelgiant aplinkybės, apgalėstavome pranešdami, kad šiame postėje nedirbsime ilgiau nei numatyta, tai yra vėliausiai savo darbą baigsime 22 valandą. Ačiū. Dėkoju. Pradėsime savo klausimus ir ketvirtąją sesiją. E, pirmoji mūsų kalbėtoja, e, kalbėtojas yra ponas e, Lord Richard Allen. Jis yra atsakingas už politinius sprendimus Facebook'e. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti įvairiems parlamento komitetams už tai, kad pakvietėte mane e, pakalbėti e, šią temą ir taip pat įvertinti ankstesnės diskusijas su ponu Zuckerbergu ir taip pat kitais Facebook'o atstovais. Mums atrodo svarbu atvykti į šitą posėdį ir atsakyti į klausimus susijusius su e, susidariusią situaciją. Aš suprantu, E, kad šių klausimų tikslas yra pagalvoti apie sprendimus politinėme lygmenyje, e, atsižvelgiant į tai, kas įvyko. E, norėčiau savo įžanginėje kalboje pakalbėti apie tris sritis, kuriuose aš dirbu. Tai visų pirma yra duomenų apsauga, toliau antra yra dėl integrumo ir e, duomenų integrumo ir trečia e, dėl, e, dėl e, rinkimų e, ir aš e, galiu pasakyti, kad jau, jau e, yra e, imtasi tam tikrų veiksmų, e, E, jau 2014 metais, e, kuomet yra ribojama prieiga dėl domenų apsaugos. E, buvo pereinamasis laikotarpis nuo 2014 iki 2015 metų ir Ir tą inicijavo daktaras Kogan. Uh, Ir kalbant apie mūsų platformą, mes norėtume e, siūlyti e, naujovišką platformą socialinių paslaugų, socialinio bendravimo ir e, kad žmonės galėtų e, įkelti duomenį susijusiu su savo e, draugais. Ir mes pamatėme, kad dėja iškilo tam tikros grėsmės ir e, E, dėl to e, nukentėjo klientų pasitikėjimas ir todėl e, mes taip pat atlikome du auditus susijusius su duomenų apsauga ir, ir to dialogo procese. Taip pat ir įvedėme tuos 2015 metų apribojimus. Ir mes bandome sumažinti piknaudžiavimo atvejus. Ir mes E, raginame žmonės e, informuoti mus e, apie tuos atvejus, kuriems jie atrodo, kad kelia problemų ir apie tas aplikacijas, kurios turi prieigą prie daug duomenų. Ir mes norime, kad visi būtų aktyvus šitam peržiūros procese. Ir E, pavyzdžiui, trečiosios šalis, tokios kaip e, atitinkamų e, prietaisų gamintojai, jie turi prieigą prie tam tikrų duomenų ir ta, tie santykiai yra gristi mūsų paslaugų tiekimu per tam tikras priemonės. Ir pagrindinis pokytis yra. E, Bendro duomenų apsaugos reglamento įsigaliojimas. Ir e, mes e, manome, kad mūsų paslaugos yra suderintos su domenų apsaugos reglamentu ir kiti. Ir e, iš tiesų e, tas duomenų apsaugos vertinimas, duomenų apsaugos vertinimas yra e, proceso dalis. Ir Pirma sritis, kurioje mes ėmėmės priemonių, yra kibernetinis saugumas. Mūsų e, paslaugos yra susijusios tarpusavyje ir mes kūrėme atviras platformas. Ir būtent tas atvirumas yra e, susijęs su grėsme e, tai mažmai, kuri e, pikno, siekia piknaudžiauti duomenimis. E, Ir šiandien mes e, čia lankomės šios, šiame posėdėje, kad mes e, nepa, dėl to, kad mes nepajėgėme e, susidoroti su tam tikromis grėsmėmis. Ir ką mes dabar darome, mes įsteigėme tam tikrą darbo grupę, kurią sudaro kibernetinio saugumo ekspertai. Ir Ir Mes, pavyzdžiui, didelį dėmesį skiriame Meksikai. E, taip pat, jeigu jūs. E, jeigu jūs e, žinote, taip pat buvo tinkamai vertinta mūsų veikla, kalbant apie rinkimus Italijoje. Ir mes taip pat dirbame su komisija, kad iš rastume kitus sprendimus. Ir aš žinau, kad tai bus viena svarbių temų prieš rinkiminę kampaniją, prieš 2019 metų Europos parlamento rinkimus ir e, įvairios grėsmės, kurios iškyla Europos Sąjungai, nėra e, vienodos ir dėl to reikia skirtingų sprendimų. Taip pat manau, kad mums reikia skaidriau organizuoti politinę reklamą. Mes pradėjome, e, inicijavome tokį produktą kaip View Ads ir tai buvo, e, tai reiškia, kad e, kai kažkas E, reklamuos savo idėjas, jie bus matomi nedideliai grupiai žmonių ir mes e, bandome dar e, pasiekti didesnės pažangos šioje srityje. Ir mes būtent ieškome sprendimų susijusių su politinė reklama. Taip pat yra E, mokslinių tyrimų e, komitetas, kuris e, tyria poveikį socialinių, socialinių tinklų ir mes gavome daug nuomonių susijusių su tuo, kas yra būtent socialinių tinklų, koks yra poveikis, ką tai reiškia. Ir mes tokiu būdu galime labiau nagrinėti savo darbą ir rasti sprendimus atitinkamam grėsmėm. Uh, ir kovoti su didelios rizikos sritimis. Ir mes labai atsakingai e, stengiamės e, ištaisyti tą žalą, kuri buvo padaryta ir mes e, bandome daryti viską, kad sumažintume grėsmės. Ir man atrodo, kad e, tokia jautriausia tema yra susijusi su vaikų saugumu ir e, aš atsimenu, kaip mes bendradarbiavome su buvusią komisarę e, Reding Krus ir e, paskui e, komisarų Krus ir Gabriel. Ir, ir mes taip pat dabar bendradarbiavome su komisare Jūrova ir aš manau, kad mums kartu pavyks pasiekti pažangos. E, Ir taip pat mes e, daug bendravome ir su komisarais Kink ir Avromopolis, kalbant apie terorist, terorizmo grėsmės. Ir visos šitos iniciatyvos e, reikalauja, kad verslas e, bendradarbiautų su politikais ir visuomenė ir mes dažnai atsiprašome už savo klaidas, tas buvo pabrėžta ankstesniuose klausimuose, bet taip pat tai yra susijęs su paslaugomis, kurias mes teikiame, jos yra iš esmės e, naujoviškos, inovatyvios ir mes turime greičiau reaguoti į tam tikras grėsmės ir aš pateiksiu vėliau pavyzdžių, kaip mes bandysime tą daryti. Ačiū, Lybė komiteto vardu. E, norėčiau užduoti pirmąjį klausimą. Įsitikinome, kad jūs e, situaciją vertinate rimtai ir e, esate nusteikę atsakyti mūsų klausimus, sureaguoti į pareikštą susirūpinimą. Nežinau, kiek jums prireiks laiko E, kad e, e, suderintume savo veiksmus Facebook'e, <clears throat> atitiktumėte ES teisės aktus, vis tik tai kalbant apie tas prietaikas, kurias jūs šiuo metu naudojate, E, tai jos iš tiesų neatitinka e, bendro duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir galbūt galėtumėte mus plačiau papasakoti apie tai, e, kokiu konkrečiu priemonių įmatės, kad šios nuostatas atitiktumėte. Aš tiesų daug klausimų, atsakyti per dvi minutės. Sakydamas į pirmą klausimą, noriu pasakyti, kad reaguodami į skundus, kuriuos gavome iš duomenų apsaugos pareigūnų, nu, mes pasakėme, kad nenaudojame e, jokių duomenų, kuriais keičiasi WhatsApp ir Facebook komerciniais tikslais. <clears throat> E, kai kurias iš tų tikslų aš minėjau anksčiau, tai yra saugumas pirmiausiai, siekiant suvokti, mm, ar veiksmai vienoje platformoje e, ir kitoje platformoje vykdomi tam tikrų asmenų yra e, teisėti ir e, e, atskaitomybę siekiant užtikrinti, tačiau mes su duomenų apsaugos pareigūnais palaikome ryšį, manome, kad dabartiniai mūsų veiksmai yra teisėti na, ir žinoma reikės apibrėžti, nubrėžti tam tikras ribas, kalbant apie keitimąsi duomenimis ir keitimosi duomenimis infrastruktūra, kurią mes turime. Kalbant apie laikotarpį po 2015 metų ir kaip e, priimti sprendimai įtakojo mūsų e, aplikacijas. <clears throat> Manau, kad atitink e, viso proceso metu mes siekiame atskaitomybę ir atsakomybę didinti. Žinoma, klausimas, ar tie procesai e, negali veikti greičiau ir mūsų e, kūrimos naujos prietaikos, kaip jau minėjau, galbūt atsilieka nuo vykstančių e, procesų, tačiau mes nuolat stengiam, stengiamės situaciją gerinti ir tas prietaikas, kurios piknužiavimų mūsų sistema mes bandome nustatyti <clears throat> greičiau ir identifikuoti. Turiu pasakyti, kad Iš tiesų mm, turime pakankamai daug medžiagos dėl atitikimo BDAR nuostatoms ir galėčiau ją pateikti raštu, jeigu būtų tokių pageidavimų, nes yra keli šimtai žmonių, kurie yra atsakingi mūsų struktūrose. Vertėjai negirdi kalbėtojas, todėl negali išverti. Anksčiau uždėjau klausimą, į kurį negavau patenkinamą atsakymą, noriu dabar jį pakartoti. Kaip Facebookas ketina ateitie užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos žmogaus teisų konvencijos 10 straipsnio ir pagrindinių teisų hartijos 11 straipsnio, kuriuose kalbama apie žiniasklaidos įvairovę. Ir, uh, E, nepaisant didelę grėsmę keliančių filtravimo sistemų, būtų galima užtikrinti, kad kiekvienas naudotojas galėtų pasinaudoti ir e, turėti prieigą e, neutralią ir bešališką prie pakankamai didelių informacijos srautų, nes šios stacijos išvelgiu labai rimtų grėsmių ateičiai. Ačiū. Mūsų teikiamų paslaugų E, siekis ir sistema yra skirta <clears throat> užtikrinti prieigą prie kuo didesnių srautų informacijos. Nemažai tyrimų buvo atlikta, kuriais patvirtinama, kad asmenys pasinaudodami socialinė, socialinė žiniasklaida, tokia kaip Facebook, turi prieigą prie didesnių informacijos srautų nei anksčiau. Pavyzdžiui, aš E, užaugau žiūrėdamas tris televizijos kanalus ir skaitydamas vieną laikraštį, o šiandien tų informacijos šaltinių yra tikrai daugiau. Kalbant apie Facebooką, kuomet prisijungėte prie savo Facebooko paskyros ir uh, uh, gaunate tą informaciją, kurią e, patalpina internete e, jūsų draugai, jūsų kontaktai, kiti šaltiniai. Facebookas ne, nenulėmė jūsų skaitomos informacijos pobūdžio. E, aš, pavyzdžiui, turiu Facebook'e draugų, kurių politinės pažiūros uh, arba talpinamas turinys e, yra labai skirtingas ir neturėdamas prieigos prie Facebooko aš tikrai negalėčiau matyti jų talpinamos informacijos. Mes naudojame įvairius algoritmus tam, kad užtikrintume skaidrumą ir galime šitama tikrai diskutuoti. Aš apibendrinamas noriu pasakyti, kad žiniasklaidos įvairovę mes sustipriname, e, tikrai jos neribojame. Dabar Paulo Rankel e, užsienio reikalų, tai yra konstitucinio reikalų komiteto narys, Europos liaudės partijos frakcijos atstovas. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Noriu paklausti štai ko. Ar negalėtumėte mums garantuoti ar patikinti mus, kad yra rengiamas planas Facebook'e, kaip užkirsti kelią piknaudžiavimui, e, Facebook'o platformos piknaudžiavimu politiniams tikslams. Nes e, pastebėjome mm, galbūt tam tikrą mm, logišką elgesį, kurį net galėtume pagirti, arba už kurį net galėtume pagirti. <clears throat> pripažįstant, kad buvo vykdoma, e, vykdomi netinkami veiksmai, tačiau neturime jokių garantijų, kad tų veiksmų bus išvengta ateityje. E, aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad e, problemas įspręsime tik tai dirbdami kartu ir negalėsime to padaryti vieni Pavyzdžiui, <clears throat> Italijoje mes bendrabiavame su uh, reguliavimo tarnybomis, su politiniais partneriais, siekdami skurti tokius modelius, kurie būtų ne tik politiškai neutralus, tačiau taip pat neleistų piknaudžiauti Facebook'u kaip platformą. Mūsų pozicija yra tokia, kad mes nepalaikome nieko uh, rinkimuose, politinėse diskusijose ir visoms teisėms politinėms organizacijoms teikiame ir siūlome savo paslaugas. Esame tvirtai įsitikinę, e, kad e, rinkimų tvarką ir taisyklės turi nustatyti rinkimus e, prižiūrinčios reglamentuojančios institucijos, o mes galime teikti tik tai techninės konsultacijas kaip tas nustatytas taisyklės įgyveninti. Ir aš manau, kad reikia susidarimo tarp priežiūros institucijų politinių partnerių, kaip ir kur nubrėžti tas atinkamas ribas, pastelgti priemonės, e, kurių reikia laikytis. Tačiau nesvarbu, kokias struktūras sukursime, vis tiek atsiras žmonių, kurie norės tą nustatytą tvarką apeiti, todėl aš manau, kad būtent tie partneriški tarpusavio santykiai tikrai yra labai svarbus ir ilgalaikiais pagrindais, o ne tik tai siekiant išspręsti problemas E, kurios yra identifikuojamos. Birgit Šipil. Labai ačiū. Jau buvo patvirtinta, kad Facebook sudarė sutartį su prietaika, e, su sąlyga, kad būtent vėlgi bus atskleidžiami duomenys trečiosiom šalims, bet jūs buvo pasakyta, kad tai netitinka Facebook politikos. E, bet Čia tikrai nėra religinio pobūdžio e, diskusijos, bet tik tai e, reikia atsakyti klausimą, ar jūs laikėtės ES e, teisės aktų ar ne. O pagal ES teisės aktus jūs negalit pavesti atsakomybės trečiajai šaliai. Jūs kontroliuojat situaciją ir jūsų toks vaidmuo iš tikrųjų neleidžia jums pavesti kitiems atsakomybės. Tai gal tada per dvi minutės detaliai galėtumėt paaiškinti šią aplinkybę, kad e, iš tikrųjų mm, lai, buvo laikomasi o, e, e, ir kaip, kokiegi iš tikrųjų padėtis. Dabar kaipgi platforma anuo metu veikė? Buvo dvi sutartys sudarytos. Pagal vieną su prietaikos kuriejų, kad būtų galima užtikrinti prieigą prie Facebooko. Ir ten aiškiai buvo pasakyta sutartyje, kad e, tas prietaikos kuriejas negali pasisavinti pas mus laikomų duomenų ir buvo nubrėžtos aiškios elgesio linijos. Tai buvo reglamentuota e, sutartimi tarp prietaikos e, kurėjo ir Facebooko bet kita vertus yra ir kartu vidinė politika ir to prietaikos kūrėjo. E, ir šiuo atveju to prietaikos kūrėjo e, vidinė politika kirtusi su, e, su sutarties nuostatomis. Iš tikrųjų, čia svarbiausia buvo ta pirminė sutartis reglamentuojanti prieigą ar prieigos nenumatymą prie asmens duomenų, bet prietaikos kuriejas pažeidė sutarties nuostatas. E, tai yra, e, taip galiu atsakyti pirmą klausimo dalį. Toliau, kitas klausimas, ar tą galėtume efektyviau e, reglamentuoti. Tai mes kaip tik ir imamės priemonių, kad būtų galima uh, E, nustatyti aiškias sąlygas mūsų prietaikų e, kūrėjams. Klausimas beje įdomus, jį reikia atsakyti. E, tai Europos duomenų apsaugos institucijos turėtų nustatyti, kur yra takoskira skira O mes šiaip jau turim tik tai ribotų techninių priemonių, norėdami, norėdami su, iki galo suvokti, ką daro e, prietaikų e, kūrėjai. Tai bus susiję su inovacijomis. Gal, nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą, bet, bet kuriuo atveju e, yra ir tam tikrų išbandymų. Pone Reding. Ačiū, pone Alinai, už atsakymą į klausimą apie algoritmus, bet aš abejoju jūsų atsakymu, nes aš neižvelgiu skaidrumo. E, iš jūsų atsakymo e, aš negavau patikinimo, kad apribotas prieimas ir čia netgi apie savotišką diktatūrą būtų galima kalbėti. Dar kitas klausimas. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas e, numato tam tikrą nuostatą privatumo apsaugos pagal e, tam tikras automatinės, automatinius nustatymas. Tai e, taip yra tam tikri automatiniai nustatymai ir kartu yra tam tikros techninės sąlygos susijusios su prieiga, Tai vėlgi, kaipgi tai atitinka su būtent tuo mano minėtų bendrojo duomenų apsaugos reglamento e, reikalavimu. Norvegijos e, vartotojų taryba paskelbė mm, ne per seniausią ataskaitą e, apie būtent tokią aplinkybę. Ir antras klausimas Kai jūs apsisprendėt dėl nač e, vartotojų Tai kaip jūs e, elgiatės tokiu atveju? Ačiū už klausimus. Dabar dėl atitikimo e, bendram duomenų apsaugos reglamentui. Mes pirmiausia surinkom visus tuos privačius nustatymus. Jie buvo išbarstyti per įvairiuose 20, e, 20 vietų įvairiuose Facebooko prietaikose. O dabar mes jau žinom, e, kur jos e, tie nustatymai yra, mes geriau dabar suvokiam bendrą padėtį tam, kad būtų galima užtikrinti geresnę kontrolę. Tai tie automatiniai nustatymai mūsų galva yra tinkami. Ir noriu aiškiai pasakyti, turiu galvoj vertę, kurią gaunat iš socialinių tinklų, tam tikrą informaciją, iš draugų informaciją, kurią keičiatės su draugais. Tad manyčiau, mūsų tie automatiniai nustatymai yra tinkami, turint galvoje funkcijas. O dabar dėl naujų Facebook prisiregistruotojų. Tai mes tengiamės truputį atsijoti. E, tai yra, e, yra tam tikra kategorija e, asmenų, kurie gali prieiti prie tam tikro Facebook turinio. Ir čia mes nustatėm tam tikras sritis, ir ten paprastai pasitelkiama tam tikrais jautriais duomenimis, bet, bet čia sprendžia e, tie, kas užsiregistruoja, e, atmeta arba sutinka, norėdami prieiti prie platformos. Aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad mes teikiam tam tikras funkcijas, kadangi tos funkcijos iš tikrųjų pasitarnauja žmonėms, jie daugiau gali gauti. Mes siūlom bet e, e, kita vertus renkasi patys vartotojai. Esu iš ITRE komiteto, pramonės klausimų komiteto. Mane domina inovacijų klausimas, techninių galimybių klausimas. E, dabar, kai telkiami didieji duomenys, analizuojami, Tai kokie, kokiais šaltiniais naudojatės, kalbant apie didžiuosius duomenis, jūs paminėjot WhatsApp, o komerciniais tikslais, tai ar kitos prietaikos naudojamos. Toliau kitas klausimas - filtravimas. E, ir čia yra tam tikros Ir čia su tuo susiję dirbtinio intelekto klausimai. Jūs minėjot e, algoritmus ir sakėt, kad yra skaidrumas, kad e, kontroliuojama. Bet dabar mes juk siekiam, kad e, tokių atvejų nebepasikartotų, kad vėl nebeiškiltų abejonių dėl patikimimo. Galbūt ateityje teks priimti teisės aktą. Tai ką jūs galėtumėt pasakyti, gal jūs galėtumėt ką nors pasiūlyti, tiesiog kalbant apie apsaug, duomenų apsaugą, ar čia tiesiog viskas priklausys nuo sąrangos prietaikų. Dar norėčiau pakartoti. Turinys paprastai užkoduotas taip, kad jis e, nematomas e, e, daug gavėjų turinio, išskyrus tik tai keli asmenys tą gali matyti. O kalbant apie apipavydalinimą, tai turinio dalykai nematomi. Aš tą norėjau aiškiai pasakyti. Toliau, dėl duomenų šaltinių. Tai klasikinis to pavyzdys būtų kai, sakykime, pasitelktume kitais šaltiniais, norėdami išvengti teroro ar kibernetinių išpolių. Tai yra tikrinam, e, ar ten tas galimas išpolio subjektas yra iš tam tikrų, e, tam tikrų vietų. Tai yra mes turim išorės e, šaltinių, turim, gal, kalbant apie kibernetinį saugumą. Toliau, moraliniai klausimai, etikos klausimai. Tai mes e, turim duomenų mokslininkų dirbančių mūsų įmonėje iš akademinių sluoksnių. Ir suprantama, mes e, visiškai džiaugtumėmės, jeigu būtų platesnės e, viešos diskusijos apie uh, E, tokių mūsų naudojimų priemonių, kurios buvo paminėtos, e, etiškumą. Dabar mes balandžio mėnesį jau daug paaiškinom, kaip e, automatiškai tiesiog vertinam galimus teroro, su terorizmu susijusią informaciją. Bet reikalai taip greitai juda į priekį, kad čia vargu teisės aktais viską išspręsim, reikia nuolatinio dialogo. Thank you, Chair. Well, we've... Ir Jacek, dėkoju. Kalbant, mes iš informatorių ir žurnalistų e, žinome, kokį poveikį daro tam tikras Facebooko duomenų e, vartojimas. Jūs sakote, jūs pasakoja, kaip, pasakojate, kaip jūs bandote spręsti problemas susijusias su rinkimais, su politinė reklama apskritai. Tačiau kalbant apie breksito poveikį, man kyla klausimas, ar nebūtų gerai Facebookui panalizuoti, kaip, pavyzdžiui, Facebooko duomenų naudojimas įtakoja apskritai šitą breksitą, referendumą dėl jo. Mes sprendžiame šį klausimą ir mes bendradarbiavame su jungtiniu, Jungtinės karalystės parlamento e, kultūros ir sporto komitete. Ir e, mes, e, mes kalbame apie Rusijos poveikį ir e, tam tikros grupuotės poveikis e, Junktinėse Amerikos valstijose buvo didelis, bet jis nebuvo toks didelis Junktinėje karalystėje. E, ir mes bandome ieškoti panašių grupuočių. E, pavyzdžiui, Sankt Peterburgė e, e, bandėme ieškoti, bet neradome. Bet jeigu žmonės turės kažkokių įrodymų ir patiks juos mums, mes juos analizuosime, bet kol kas mūsų analizė neparodė tiesioginio ryšio. Aš noriu aiškiai Jums pasakyti, kokia yra dabartinė padėtis E, dabartinę situaciją ir dabartinė situacija yra tokia, kad e, dr. Kaugan surinkti duomenys, tai buvo duomenys, sus, tai buvo duomenys e, e, amerikiečių duomenys e, ir tai nebuvo euro, europiečių duomenys. O kalbant apie Cambridge analitiką, e, E, neturėjo jokios, jokio poveikio referendumui dėl Junktinės karalystės išstojimo. E, ir Junktinės karalystės parlamento komitetas taip pat vykdo atitinkamą tyrimą ir kol kas neturi atitinkamų įrodymų. Taigi tokia yra dabartinė padėtis ir e, mes būtume dėkingi už e, tuos faktus, kuriuos galėtų pateikti kiti žmonės. Tomaš Dehovski Dėkoju, ponė pirmininkė, e, dėkoju, ponė Allen, už tai, kad jūs prisijungėte prie mūsų šį vakarą, tačiau mes kol kas negavome jūsų atsakymų į tris svarbius klausimus. Pirmasis klausimas dėl algoritmų. Ar jūs tikrai galite patikinti, kad jūsų algoritmai yra taip dabar pakeisti, kad dabar būtų nebeįmanoma per e, trečiųjų šalių prietaikas e, daryti kažkokį tai poveikį arba teikti neteisingas naujienas ir, pavyzdžiui, pakeisti žmonių e, nuomonę prieš balsavimą, prieš rinkimus, kaip buvo su Cambridge Analytica. E, toliau mes norėtume sužinoti, e, kas ir kaip E, daro įtaką e, rinkimams ir e, referendumams. Mes girdėjome apie grupuotės iš Rusijos, iš Makedonijos, iš kitų ES šalių. Ir trečiasis klausimas, tai yra esminis klausimas, jeigu žmogus nori ištrinkti, iš, ištrinti savo, savo profilį iš Facebook'o, ar jis tikrai yra panaikinamas, ar jis lieka kažkokiuose archyvuose. E, atsakysiu klausimus nuo paskutinio dėl ištrinimo. Jūs galite pasirinkti tas de, tarp deaktyvavimo ir trinimo. Deaktyvavimas tai reiškia, kad jūs duomenų neištrinate, bet jūs mūsų prašote, pa, pasil, padarykite tos duomenys nematomus, bet e, suteik, suteikite man galimybę grįžti. O kalbant apie trinimą, tai mes tam tikrą e, e laikotarpį saugome tuos e, duomenis tam, kad neatsitiktų tokių incidentų, kaip pavyzdžiui, kas nors prisijungia prie jūsų paskiros ir išjungia ir ištrina, pavyzdžiui, penkerių metų jūsų šeimos e, duomenis. Ir po kelių savaičių tie duomenys, jeigu jūs tikrai juos norite ištrinti, jie dinksta visai. E, dėl algoritmų. Mūsų algoritmas šiuo metu e, bando sumažinti e, melagingų žinių skaičių. Jūs paminėjote e, grupuotės, pavyzdžiui, iš Makedonijos, bet jų yra e, visur kitur, e, kur e, to, ir tų grupuočių e, tikslas yra. E, e, uždirbti kuo daugiau pinigų iš tų neteisingų žinių. Ir kai kada žmonės iš tų grupuočių netgi tampa politikais, bet kitas klausimas yra, ar tai tą gali daryti politinės partijos e, e rinkimų kampanijos metu. E, e, ir pavyzdžiui, E, yra sunku įvertinti, kada tai yra politiko žodžiai, politiko kalba, o kada jau yra e, melaginga žinia. E, bet, aišku, šitos tokio tipo naujienos yra labai skiriasi nuo tų finansiškai motivuotų neteisingų naujienų. Noriu pasakyti, kad netikiu jumis, kad jūs sakėte, kad tik duomenys Amerikos piliečių buvo naudojami, bet norėčiau grįžti prie savo klausimo, kalbant apie socialinės platformas. E, renkami duomenys yra e, naudojami tam tikrą laiką, tai kurį laiką jie yra naudojami ir ar jūs galėtume, e, galėtumėte pakei, pateikti tokius faktus, kai buvo piktnaudžiaujama duomenimis iš Facebooko ir tai yra įrodyta e, Facebooko analitikų ir ne, nesvarbu, ar tai būtų politiniai. E, po, politinės partijos ar privatus asmenys, kurie, e, kurie E, piknaudžiavo tais duomenimis? Ar yra tokių duomenų iš jūsų tyrimo? Socialiniai prisijungimai, e, kai jūs prisijungiate prie tam tikro e, interneto puslapio, jeigu jūs nusikraunate, pavyzdžiui, mūsų kažkokius duomenis, jeigu jūs, pavyzdžiui, nusikraunate žemėlapį ar panašiai, jūs siunčiate savo duomenis ir gaunate atitinkamą kodą. Ir tai yra teisėta. Bet tie E, ir taip pat tie prisijungimai yra susiję su Facebooko privatumo politika. E, jūs pasirašote, e, susikurdami, prisijungdami prie Facebooko, kad žinote tas taisyklės. Ir kai kada tie prisijungimai būna labai trumpalaikiai ir naudojami labai ribotam, ribotams tikslams. Pavyzdžiui, tai galėtų būti 10 dienų ir tai vyksta panašiai ir e, kalbant apie kitus tiekėjus. Toliau klausimas dėl tų identifikuotų asmenų. Ir tas tyrimas buvo vykdomas ne mūsų, buvo vykdomas Junktinės karalystės informatikos tarnybos ir jie turi daugiau prieigos negu mes turime. April, Facebook suspended the account of AIQ. Scott Kito e, e, balandį buvo e, taikomos atitinkamos, atitinkami apribojimai ir buvo taikomi pribojimai tam tikriems prisijungimams, buvo daromas poveikis e, e, referendumui dėl breksito ir iš tiesų mums reikia žinoti, ar tas referendumas buvo teisinga, teisingas. E, Facebookas turi atitinkamus duomenis, ar Facebookas galėtų e, pateikti informaciją apie visas reklamas, kurios e, buvo e, siunčiamos per Facebooką nuo 2006 mėnesius, nuo 2016 metų. Um, so, so active... Yra dabar vyksta procesas ir vyksta diskusijos tarp mūsų ir atitinkamo komiteto E, e, mes turime tam tikrų mes bendradarbiaujame su e, atitinkamu politiniu komitetu ir mes jeigu mes manome, kad potencialiai kokia nors organizacija e, galėtų turėti duomenys iš Cambridge Analytica, tai ir e, tam tikra dalis informacijos yra jau vieša ir yra e, legalūs būdai vykdyti politinę reklamą, bet taip pat yra ir svarbus klausimas susijęs. Mes jeigu Ar aš galiu užduoti papildomą klausimą? Ne, ne. Mercedes. Mercedes. E, ačiū pirmininkė. Man susidaro įspūdis, kad e, daugiausiai problemų kelia e, naudotojų paskyros ir su jomis susiję asmeniai duomenys bei e, jų tolimesnis panaudojimas. Paskiros yra sukūriamas komerciniais e, tikslais ir aš manau, kad kitas žingsnis yra pro, pro politinių paskirų kūrimas. Jeigu jūs atsisakytumėte e, paskirų kūrimo, ar tai reikštų, kad jūsų paslaugos nebūtų teikiamos nemokamai ateitie ir ar tai sukeltų problemų? Uh, Be to noriu pasakyti, kad kol kas šiuo metu mes neturime e, arba neegzistuoja dabar aiški e, skaitmeninė tapatybė. Jūs e, Kaip jūs išsiaiškinate asmens, pavyzdžiui, kurio paskirtį norime ištrinti tapatybę? Atsakant į pirmą klausimą, Mes siekime teikti paslaugas, kurios sujungtų kuo didesnį skaičių žmonių tarpusavyje, gyvenančių toli vieni e, nuo kitų visame pasaulyje ir siekiant šio tikslo manome, kad mūsų teikiamas paslaugos privalo būti nemokamos, todėl geriausias modelis yra užsidirbti pinigų iš reklamos tam, kad galėtume šimtas milijonų žmonių teikti didelio masto ir pakankamai brangias paslaugas. Žinau, kad yra ir kitokių nuomonių šio klausimu, tačiau kol kas mūsų pozicija e, nesikeičia. Galėtume bendrai diskutuoti apie e, reklamos pajamomis e, grindžiamų verslo modelių <clears throat> Tačiau taip pat ir e, egzistuoja internetinis turinys, kuris yra skelbiamas remiantis pajamomis iš reklamos, kitas e, turinys yra skelbiamas e, už tam tikrą mokestį. Taigi mes manome, kad ir toliau turėtume teikti nemokamas paslaugas. Kalbant e, apie skaitmeninę tapatybę, jis buvo užduotas jau ir anksčiau, manau, kad tikrai verta apie tai išsameu diskutuoti. Mes tikriname savo paslaugų naudotojus. Uh, tokiu mastu, kokiu manome, kad jie turi būti e, tikrinami. Jeigu e, jų elgesys e, mūsų platformoje kelia tam tikrų įtarimų, mes paprašome atsiųsti savo tapatybės dokumentų kopiją su kitais savo vartotojais. Mes elgiamės kitaip, nereikalaujame nereikalaujame tapatybės dokumentų kopijų, tačiau, pavyzdžiui, jeigu jie prisijungia prie savo paskiros iš kokio nors keisto įtaiso, tai mes e, iškart jiems siunčiame e, pranešimą trumpąją žinutę ir tokiu būdu patikriname jų tapatybę. Šilikijuotis dabar klausiu. E, pone Alanai. Jūs pasidalinote su Cambridge Analytica tam tikrais savo vartotojų duomenimis. Kila klausimas, ar tokie veiksmai buvo teisėti ar ne. Čia ar jūs iš tiesų ėmėtės reikiamų priemonių tam, kad atskirų e, jūsų e, perduotų asmens duomenimis nebūtų piknaudžiaujama, nes dabar 7 milijonai europiečių buvo privesti konstatuoti, kad jų duomenys buvo perduoti trečiosiams šalims. Manau, kad reikėtų sudaryti paprastesnės sąlygas e, vartotojams patikrinti, ar jų duomenimis naudojamasi tik taip, kaip jie to pageidauja. Taigi, ar e, šiuo atžvilgiu jūs matote, kad e, laikotės bendro duomenų saugos reglamento nuostatų. Konkrečių žinių iš jūsų negavome apie tai, kokiu priemoniu ėmėtės po to, kai įsigaliojo duomenų apsaugos reglamentas. Mes pagėdautume gauti daug konkretesnės informacijos iš jūsų. Kalbant apie uh, trečiųjų šalių uh, prieigą prie vartotojų duomenų. Uh, Pirmiausiai mes informuojame visus savo e, naudotojus apie prietaikas, kurioms jie yra suteikę leidimus naudotis jų asmens duomenimis ir e, e, jų paskyroje. Savo paskyroje vartotojai gali matyti žalias spalva pažymėtas prietaikas ir pilkas spalva ir atitinkamai žinoti, kokios iš jų gali turėti prieigą prie jų asmens duomenų ir jeigu, <clears throat> pavyzdžiui, e, vartotojas atitinkamą prietaiką nepasinaudoja per trijų mėnesių laikotarpį, tai automatiškai tai prietaikai yra e, panaikinama prieiga prie asmens duomenų. E, taigi tiek būtų informacijos apie atskirų prietaikų prieigą. po to, kai vyko auditas, kurį inicijavo Airijos duomenų apsaugos e, komisija. Tai e, mes užblokavome kai, kai kurias prietaikas ir tik tai labai neseniai atnaujinome. E, dar vienas dalykas susijęs su privatumo politika, mes ją atnaujiname ir suteikime informaciją, pavyzdžiui, apie atitinkamus teisės aktus, kurie įsigalioja tai yra ir bendro duomenų apsaugos reglamentą. Ypatingą dėmesį atkreipiame į tris aspektus, tai yra e, senųjų Facebook duomenų naudojimą, biometrinių duomenų naudojimą ir tam e, tikras OPS e reklamos kategorijas, tai yra trys specifiniai BDAR reikalavimai, kurių mes laikomės. Paul Rubik dabar užduos klausimą. Noriu padėkoti už galimybę šiek tiek išsameu šiandien padiskutuoti, užduoti klausimus apie tai, kaip mes galime realų pasaulį pristatyti e, virtualioje formoje, nes Facebookas suteikia galimybę užmėgsti naujų draugyščių, taip pat e, e, susijęti į atskiras grupės panašios nuomonės asmenys, tačiau kaip jūs E, manote, kad e, ar būtų galima e, trečiosiam šalims sustiprinti pasitikėjimą bendrąją sistemą? <clears throat> Egzistuoja tam tikri reitingai, tam e, e, tikri internetinių žemėlapių nustatymai, naudojant tam tikrus reglu, e, algo ritmus ir e, taip pat kaip jūs vertinate e, būsimą e, intelektinės e, nuosavybės e, teisės reformą, kurią ketina įvykdyti Europos Sąjunga. Atsakant į klausimą apie prietaikas ir startuolius, manau, kad kuo daugiau informacijos žmonės e, turės, tuo geriau buvo užduoti esmės savos klausimai apie e, inovacijų ir duomenų apsaugos tarpusavio santykius. Ir čia kyla klausimas, kaip pasiskirstyti atsakomybę. Interneto e, platformos, tokios kaip mūsų, tikrai nesikrato atsakomybės, tačiau ir e, atskiri naudotojai taip pat turi pasirinkimus, kokias prietaikas jiems naudoti, kokiu ne. Tai yra jų atsakomybė. Prietaikų, kuriems taip pat tenka tam tikra atsakomybė, pavyzdžiui, Cambridge Analytica yra Britų kompanija, įmonė, e, kuriai galioja ES įstatymai ir e, aš manau, kad e, tam tikros sankcijos ir priemonės tokių įmonių, kurios piknaudžiaus mes duomenimis atžvilgių, tikrai yra sveikintas dalykas. Tai kiekvienas turi prisimti savo atsakomybės dalį. Tai mes kaip platforma, tie, kurie teikia savo duomenis platformai ir tie, kurie tomis, tais duomenimis dalinasi. Kalbant apie algoritmų žemėlapių sudarimus, šiuo metu e, galiu kalbėti tikrai atvirai. Turime tam tinklaraštį, kuriame aprašoma, kaip veikia mūsų algoritmai, tačiau mums e, čia reikia tikrai dar daug ką nuveikti tam, kad žmonės geriau suprastų, kaip veikia algoritmai. Kalbant apie interaktinės nusavybės apsaugos nuostatas. Manau, kad autorių teisų e, turėtojai mums yra svarbus ir čia taip pat nesikratome atsakomybės, tačiau kaip e, būdami interneto kompanija, mes mums taip pat rūpi, kad žmonės galėtų vieni su kitais E, paprasčiau, lengviau bendrauti. Taigi čia vėl reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp e, intelektinės nusavybės teisių ir e, tarp naujovių dėgymo. Pane Grapinė, mane nuvylė jūsų atsakymas, pana Rubiko klausimą. Kalbėjote apie tai, kad žmonės kurie yra duomenų turėtojai, turi prisimti ir tinkamą atsakomybę, tačiau naudojant, pavyzdžiui, E, nusipirkus drabužius ir juos nešiojant negalima prisimti atsakomybę už jų sudėdamasis dalis, galbūt ten kokios nors cheminės medžiagos yra naudojamos. E, jūs e, <clears throat> turite apsaugoti vartotojus ir jų duomenys. Aš nežinau, ar jūsų pasirašomosios sutartyse su savo naudotais. Tai yra užtikrinama, nes aš Facebook'u naudosiu jau kurį laiką, tačiau, pavyzdžiui, norėdama užblokuoti kokį nors asmenį, kuris nori prisijungti prie mano paskiros, e, negaliu to padaryti ilgesniam laiku, nes tas asmuo vėl atsiranda mano draugų sąraše. Taip pat kalbant apie klonuojamų paskirų gamybą arba tam tikro turinio, pornografinio turinio uždraudimą e, patekti jūs platformą, kaip ketinate, kokiu priemoniu imtis, kad e, jis ten nepatektų. Manau, kad internetas, interneto e, erdvėje galbūt istorinių požiūrių buvo bandoma anksčiau, e, tai yra atsikratyti atsakomybės, taip mes dabar tikrai nesielgiame. Atsakomybę vertiname rimtai, kalbant apie duomenų naudojimą reikia e, šį klausimą vertinti bendrame kontekste, visų inovacijų dėgymo kontekste <clears throat> Kai viena vertus e, e, iš mūsų reikalaujama su nieko domenimis nesidalinti, kita vertus mes turime būti patrauklus rinkoje. Ir e, šią lygtį mes turime kažkaip įspręsti. Mes prisimame savo atsakomybės dalį, ją vertiname rimtai, tačiau jeigu kažkas piknaudžiauja iš mūsų sistemos pasimtais duomenimis, tai jeigu mes nieko apskritai dabar neturėtume pasitikėti, trečiosiomis šalimis, tai tikrai turėtų rimtų padarinių mūsų veiklą ir kaip užtikrinti tą tinkamą pusiausvyrą. Čia yra pats rimčiausias klausimas ir apie jį reikia diskutuoti. Kalbant apie tam tikrų paskirų ir asmenų blokavimą, aš apgailestauju dėl galbūt jūsų neigiamas asmeninės patirties. Šiek tai noriu pasakyti, kad mes užkirstome, užkirtome užkirtome kelią per pirmąjį šių metų ketvirtį sukurti 500 milijonų naujų paskirų Facebook'e. E, ir e, manau, kad e, būtent šioje srityje mes galime tinkamai pasinaudoti ir dirbtiniu intelektu. Tikrai apgalėstavome dėl jūsų neigiamos asmenės patirties, tačiau šiuo metu tikrai vyksta lenktynės tarp mūsų ir tų žmonių, kurie bando rasti spragų mūsų sistemoje. Mes tas linknes turime laimėti, priešingą atveju jūs ir dar daug žmonių tikrai mumis nusivils. Prezidente. Marko Zulo, labai ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie Facebooko e, verslo modelio. Cambridge Analytica e, byla parodė, kad buvo spragų jūsų verslo modelį, o dabar labai malonu, kad kalbam apie skaidrumą šiandien. Buvo paminėta, kad jūs teikiat lai, pa, nemokamas paslaugas, e, bet e, paslaugas susijusias su duomenimis, o duomenis tai verslas. Dabar nustatomi tam tikri apribojimai ir aišku, tai paveiks sistemos veikimą. Bet kita vertus, tam, kad vartotojai galėtų visiškai pasinaudoti jūsų sistema, jie turi visiškai ją pasitikėti. Tai norėčiau išgirsti, ar jūs įsivaizduojat, kad Facebook praras dalį pinigų. Pradėsiu nuo pasitikėjimo klausimo, jis yra esminis. Taip, mes pripažįstam, kad pastarieji mėnesiai iš tikrųjų mums buvo sunkus, mums išklibo pasitikėjimas mumis. Ir mes, pavyzdžiui, e, sakėm, kad padidinom e, žmonių dirbančių saugumo, duomenų saugumo srityje nuo 10 tūkstančių iki 20 tūkstančių. Ir aišku, tada e, teko padaryti pranešimus, kad, e, kad mes uždirbsim mažiau pelno, nes pirmiausia, rūpinsimės, investuosim į asmenų duomenų saugumą. Dėl verslo modelio. Mes manytume, kad verslas pagristas reklama pasiteisina. Iš tikrųjų, pardavinėjom duomenis ir kartu skelbiam reklamas interneto erdvėje. Ir manytume tai gerai. Nes paprastai asmenys gauna reklamas, kurie, kurios jiems yra aktualius. Pavyzdžiui, jeigu gyvenat Milane, tai aišku, reklamos bus susijusios su Milano parduotuvėmis, kitomis įmonėmis. Ir tai padeda žmonėms. Bet tai ne tas pats, kas duomenų pardavimas. Mes duomenų neperdodam, neparduodam trečiosiom šalims. Kitos įmonės irgi uh, dar elgesi panašiai ir tenkina vartotojų poreikius, reikalavimus, turiu galvoje reklamą. Šefhauseris. Aš nepriklausau, nenaudojusi jokiais socialiniais tinklais, aš kartais užsuku į Facebook, naudoju WhatsApp, bet šiaip jau nesu aktyvus socialinių tinklų dalyvis. Ir dabar, e, dabar užėjau į vieną tinklą ir e, nustebau, kad ten pamačiau būtent tokią informaciją, su kuo aš dirbu. Tai yra konfideli informacija. Toliau, kitas klausimas susijęs su ekonomikos klausimu duomenys priklauso tiems, e, kurie juos teikia. Aš manyčiau, e, čia reikėtų laikytis nemokamo duomenų modelio, o kol kas juk duomenys nėra nemokami. Nes jeigu vartotojas nori naudotis kokią nors paslaugą, tai jis už tai turi mokėti savo duomenimis, kitaip jis ją prie jos neprieis. Čia tą situaciją galima palyginti su savotiškomis e, žaliavomis. E, ir pavyzdžiui, 30 procentų ar 50 procentų e, asmenų, kurie kurie, kurie sakykime, užblokuojami, ne, e, atsiejami. Tai ar šiaip jau normalu, kad e, keletas asmenų e, turi tiek galių mūsų visuomenėje. Pirmas klausimas. Tai pasidarė įprasta ir čia aš nesileisiu į detalės, kaip elgesi kitos tarnybos. Aš jau dirbu Facebook'e kuris laikas ir mes perėjom nuo mm, e, e, internet to internetu grindžiamos paslaugos prie mobiliaisiais prietaisais teikiamos paslaugos. Anksčiau buvo e, gana sudėtinga. O dabar, kai visk pereita prie mobiliųjų, mobiliosios platformos, tai E, ten visokios e, prietai, prietaikos, jų subjektai tada kreipiasi, kad, kad e, gautų prieigą prie tam tikrų kontaktų ir panašiai. Bet dabar jau sukurti naują socialinį tinklą pasidarė labai paprasta. Tai gali kelti tam tikrą efektą, kad kartais vartotojai nustemba, matydami, kokios informacijos yra tuose tinkluose. Bet kita vertus, jie naudodamiesi turimomis prietaikomis gali susisiekti su kitais. Ir dar kitas dalykas, kad žmonės, vartotojai, darosi vis reiklesni. E, vartotojai suvokia, kokią vertę turi jų duomenys, kad jie gali pasinaudoti daugybę visokių prietaikų. Nežinau, kur mes baigsim, bet tendencija yra tokia, kad žmonės tiesiog dairosi visur, kur gali daugiausia gauti uh, už savo duomenis ar jų neteikdami. Diane James, paskutinė kalbėtoja. Labadiena, ačiū profilių nustatymas, taip, e, ne, ne, ne vien jūsų įmonė tą daro. Bet čia vėl grįžtant prie Junktinės karalystės referendumo klausimo. Norėčiau porą klausimų pateikti, galbūt jūs juos neatsakysit šį vakarą. Ar tos organizacijos, kurios e, agitavo už išlikimą ES, ar jos naudojosi jūsų būtent e, duomenimis, ar jūs turit skaičių tokių įmonių, ar jūs turit tam tikrų įrodymų ar faktų, e, rodančių, kad ES norėjo, vėlgi naudojosi jūsų duomenėmis, norėdama paveikti referendumo rezultatą. 50 milijonų ir e, Sorošo fondo, e, ar turit tam tikrų faktų, rodančių, kad ir šis e, kažkaip susijęs su šiuo procesu? Ačiū už klausimą, aš turiu atlikti tam tikrą irgi tyrimą, bet tik tai noriu pasakyti, kad uh, abi šalis prieš mm, išstoti ar, ar likti ES e, referendumo naudojosi mūsų paslaugomis, tai yra e, nu, paprasti žmonės, kurie diskutavo e, dienos klausimus ir jų buvo daugiau. Tad iš abipusės referendumo aktyviai naudojosi mūsų paslaugomis. Uh, buvo teikiami argumentai už ir prieš išstojimą ar likimą. Ir tai iš tikrųjų buvo sveika atmosfera ir tai rodo, kad mūsų paslaugos pasitarnauja demokratiniams procesams, kad žmonės daugiau sužino apie tai, kas vyksta. O kaip galiausiai jie balsavo, tai čia jau ne mūsų reikalas, bet mes džiaugiamės, kad jie mūsų platformoje dalyvavo. Labai ačiū už klausimus. Aš dar norėčiau paprašyti jūsų likti, jeigu galite. Ir dabar prieisim prie paskutinės klausimų dalies. Turim mm, dabar komisijos narių, kurie atsako už klausimus vienaip ar kitaip susijusius su mūsų aptariama tema. Tad norėsim dabar išgirsti, kągi komisija ketina daryti, ką daro, kad e, duomenų e, apsaugos e, nuostatų būtų laikomasi. Tad dabar suteiksiu kiekvienam komisijos nariui po penkias minutės kalbėti ir po to tada bus galima pateikti klausimų ir atsakyti į juos tą pačią tvarką kaip iki šiol. Labai gaila, kad negalėjo atvykti komisijo, komisijos vicepirmininkas Timermans. Uh, būtų labai pravartu išgirsti jo nuomonę, nes kalbam apie svarbiausių pagrindinių teisių apsaugą, bet tikimės, kad jis pas mus galės atvykti e, pas mus kitą kartą. Tad dabar žodį suteiksiu komisijos e, vicepirmininkui ponui Ansipui. Prašom, daugiausia penkias minutės galite kalbėti. Ačiū ponė pirmininkė, gerbimi Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Duomenų naudojimas tai yra mūsų ekonomikos ir visuomenės šerdis. Duomenys turi tekėti laisvai, bet kita vertus jie turi būti apsaugoti. E, visas, visa tai grindžiama pasitikėjimu. Cambridge Analytica atvejais parodė, kad e, privatumo politika buvo pažeista, kad jų skaitmeniniai profiliai profiliais buvo piknaudžiaujama. Ir tokiomis sąlygomis skaitmeniniai ekonomikai sunku būtų e, eiti į priekį. Tad Cambridge Analytica atvejais parodė, kad asmens duomenų apsauga yra e, būtinybė. Ne veltui vis daugiau įvairių subjektų e, rodo į mūsų ES duomenų apsaugos teisės aktus kaip pavyzdį. Tad e, įmonės, kurios naudojasi duomenimis, turėtų atsakingiau elgtis su duomenimis. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas sustiprina nacionalinius duomens, duomenų apsaugos institucijų vaidmenį. Kitas Mm, dalykas svarbus, ar teisės aktas dar tebe kuriamas. Kalbam apie skaidrumo trūkumą, turiu galvoje slapukus ar panašias technologijas, kuri, kuriomis tiesiog pritraukiami ir išlaikomi vartotojai e, tinkle. E, tokios priemonės kaip e, viliokliai, nuspaudimų, slapukai ir, ir visokios kitos priemonės naudojamos didžiuliais mastais, tokiais, kurie buvo neįsivaizduojami prieš keliarius metus. Kai perkam internetu, naudojamės išmaniaisiais telefonais, tai visa tai palieka pėdsakų, kurie sistemingai kaupiami, renkiami ir e, apie tai nepranešant vartotojams e, iš anksto, ne, neklausiant jų sutikimo. Tam, kad būtų galima kurti ir išlaikyti pasitikėjimą, reikia laikytis dviejų svarbiausių duomenų apsaugos principų. Pirmiausia, skaidrumo, e, naudojant tuos lapukus, ir kartu reikėtų užteikti informaciją vartotojams. Komisija siūl, pasiūlė elektroninio privatumo reglamentą. Būtent tas reglamentas ir grindžiamas tais mano paminėtais dviem principais. Pagal šį reglamentą vartotojai įgis daugiau kontrolės e, susijusių su tuo, kas gali ten lysti į jų e, planšetinius kompiuterius, kuriuose dažnai yra jautrios informacijos. Kartu vartotojai geriau prieis prie E, prie geresnės informacijos, prie naršyklių, e, tam tikrų funkcijų nustatymo, daugiau suteiks jiems pasirinkimo laisvės. Ir galiausia, tuo reglamentu bus išplėstos pasitikėjimo ar slap, slaptumo, duomenų apsaugos slaptumo e, taisyklės, e, susisiekiant, sakykime, darant skambučius internetu ir panašiai. Toliau, dėl internetinių platformų. Tai mes irgi siūlom kai ką. Mes e, teikiam e, prieigą prie tarp valstybinių e, rinkų. Kita vertus, Europos įmonės negali pasinaudoti visiškų mm, e, internetinių platformų ekonomikos potencialu. E, duomenys rodo, kad viena iš dviejų e, įmonių nukentėjo nuo tam tikrų priekybos, tam tikrų modelių ar praktikos. Tad komisija siūlo skaidrumą įmonės, E, ir tokiu būdu norim užtikrinti e, sveiką tokių internetinių platformų padėtį. Bet e, platformos pačios ir jų naudotojai iš tikrųjų pasidaudos geresnėmis sąlygomis, kurias numato teisės aktai. Ir galiausia, mes turim užtikrinti tinkamą teisėkuros pagrindą Ir kartu mes turėtume būti budrus, stebėti situaciją, siekdami skaitmeninės ekonomikos, kuri išeis mums visiems į naudą. Labai ačiū. Pone vicepirmininkė, dabar pone Jūrova, vartotojų apsaugos e, ir panašių ir teisinės apsaugos komisijos narė. Dėkoju. E, norėčiau pasidžiaugti, kad jūs surengėte klausimus šią temą, nes iš tiesų šis skandalas rodo, kad duomenų apsauga yra labai svarbus aspektas ir kad e, kai kada piknaudžiavimas duomenimis gali turėti e, poveikio rinkimams. Kai e, vyko skandalas, aš pati buvau e, Vašingtone ir mačiau e, reagavimą į šį skandalą ir buvo paskelbta, kad prasidės tyrimas dėl Facebooko. Ir mes e, darėme spaudimą Facebookui bendradarbiauti su jungtinių e, valstijų atitinkamomis institucijomis, taip pat teikti atitinkamas priemonės, kad būtų sprendžiama šita situacija. Taip pat mes, e, mes paraginame teikti duomenis mūsų duomenų apsaugos pareigūnams. Mes e, palaikėme naują nuolatinį e, nu, nu kontaktą su Facebooku ir su, su ponu Zuckerberu, Zuckerbergu. Ir mes ir toliau tęsime savo pastangas, kad galėtume e, išnagrinėti pilnai šį skandalą. Situacija, apie kurią mes kalbame, įvyko 2014 metais. Nuo tada labai daug kas pasikeitė, taip pat ir pačiame Facebook'e. Ir didžiausias pokytis yra tai, kad e, bendras domenų apsaugos reglamentas dabar galioja visoje Europos Sąjungoje. E, ir kaip šitas e, duomenų apsaugos reglamentas gali mums padėti spręsti tokias situacijas. E, šis reglamentas nustato atitinkamas duomenų apsaugos taisyklės skaitmeniniam amžiui, taip pat kontroliuoja asmens duomenis. Pavyzdžiui, E, pagal šį reglamentą negali būti e, slepiamas e, duomenų naudojimas. Ir pagal mūsų iki šiol gautą informaciją galima pasakyti, kad yra, yra piknaudžiaujama duomenimis, Facebooko duomenimis, kai trečiosios šalis e, turi prieigą prie Facebooko duomenų. Ir mes taip pat bendradarbiavame su vartotojų e, apsaugos institucijomis Cambridge e, analitika atvejis parodė, kad socialinės platformos turėtų teikti skaidresnį informaciją apie savo veikimo modelį, jos turėtų aiškiai nurodyti, kada jos bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis ir kaip, tai, kaip tokie sustarimai, kokį jie turi poveikį e, vartotojams. Ir, ir, e, ir Ir e, prieš prisijungiant prie plat, tokių platformų, e, vartotojai turėtų gauti informaciją apie tai, kad jų duomenys gali naudoti trečiosios šalis. Taip pat yra labai svarbus socialinių e, platformų vaidmuo. E, rinkiminėse kampanijose, kaip jau minėjau, šis klausimas yra platesnis nei vien tik duomenų apsauga. Mes e, E, mes e, tikimės, kad ir toliau e, vyks šitas tyrimas ir apie tai bus informuojamas Libė komitetas. Aš pati glaudžiai bendradarbiauju su duomenų apsaugos pareigūnu ir mūsų duomenų apsaugos institucijos įsteigė E, atitinkama darbo grupė, kuri tirs duomenų apsaugą ir duomenų naudojimą socialinėse platformose, tai yra ne tik Facebook'e. Ir e, aš tikiuosi, kad visi bendradarbiaus e, tam, kad būtų užtikrintas e, bendrojo duomenų apsaugos reglamento tinkamas veikimas. E, taip pat mes turime. Mm, nepamiršti iššūkių susijusių su rinkimais, pavyzdžiui, politinė reklama e, internete, e, vienodos prieigos teisės prie e, informacijos priemonių, informacijos priemonių ir negalima toleruoti jokios izolacijos. Dar aš turiu vieną minutę, ar ne gerai? Mūsų kompetitingos institucijos turėtų sujungti savo pastangas e, kovojant su atitinkamais piknaudžiavimais rinkimų procese. Ir e, mes turėtume e, labiau koordinuoti egzistuojančių taisyklių laikymasi ir kovoti su atsiradusiamis spragomis jeigu bent vienoje šalyje iškyla rizika, kad rinkimų rezultatai, rezultatais bus manipuliuojama, tai iškyla grėsmė visai ES. Todėl mes turime vienyti pastangas visos ES e, lygmenių. E, tai tiek ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Dabar steiksime žodį paskutiniam kalbėtojui komisijos nariui Kingui, prašau. E, aš esu atsakingas už dezinformaciją internetu, e, taip pat iššūkis saugumo, apie tai jau kalbėjome ir trumpai apie turinį pakalbėsime. Manau, kad visi sutarime dėl to, kad e, internetu skelbiama dezinformacija gali sukelti rimtų grėsmių mūsų visuomenės saugumui, stabilumui, todėl Komisija balandžio mėnesį pasiūlė priemonių paketą savo komunikate skirtam kovoti su dezinformacija internetu, siekiant sustiprinti skaidrumą, atsakamumą ir atskaitomybę. E, Taigi turime taip pat skatinti ir kritinį mąstymą. Mūsų pasiūlymas apriepia atitinkamas nuostatas susijusias su nepriklausomu faktų patikrinimu. Todėl e, mums reikia laiko, reikia nedėlsant imtis veiksmų. E, siekiant kovoti su dezinformacija, būtina taip pat ir pačioms platformoms imtis skurdžių, e, skubių veiksmų. Lordas Salis pripažino, kad Facebookas yra viena iš platformų nuolat susidurančių kovojančius su dezinformacija, todėl mes prita, privalome imtis konkrečių veiksmų ir pasiekti kuo greičiau rezultatų. Daugelėje sričių, įskaitant ir e, ribojimo politinės reklamos bei e, e, apribojant dezinformacijos skleidėjų pajamas, aiškiai skelbiant informaciją skaidrė apie tai, kas už kokią reklamą ir kiek sumokėta, taip pat būtina sužinoti, kas atitinkamą turinį sukūrė ir kas už tų e, turinio kūrėjų e, galbūt slepiasi. <clears throat> Taip pat reikia dėti daugiau pastangų, siekiant identifikuoti e, suklastotas paskiras E, paskiras, e, kurios yra automatiškai kūriamos tam, kad e, <clears throat> jų naudotojai negalėtų būti pristatomi kaip tikri gyvi asmenys. Tokiu būdu taip pat galėtume veiksmiau kovoti su dezinformacija. Norime įtraukti interneto platformas, taip pat ir Facebooką, parengiant atinkamą Elgesio kodeksą, kuris iki Liepos mėnesio bus pristatytas ir norėsime iki spalio mėnesio jau pasiekti apčiopimų rezultatų. Praėjusią savaitę vadovų taryba dar kartą kartą buvo pabrėžta būtinybė kovoti su dezinformacija. Dar vienas klausimas, kurį noriu paminėti, yra rinkimų saugumas. Komisijos narė Jūrova jau apie tai užsiminė, Lordas Alinas minėjo, kad e, būtų galima suskirstyti atinkamus išpolius rinkimų metu į dvi kategorijas. Pirmiausiai siekiant, siekiant vykdyti išpolius prieš e, sistemas e, saugumo, tam reikia kibernetinį saugumą sustiprinti ir aktyviau bendradarbiauti su e, pramonės atstovais ir ketiname su valstybės narimis parengti bendras gairias e, šiame e, kontekste NS bendradarbiavimo grupėje siekiant užtikrinti didesnį saugumą rinkimų kampanijos metu nuo tokių išpolių antroji. Sudėdamoji dalis tai yra daug sudėtingesnė dalis mėginimas manipuliuoti rinkėjų elgesiu per e, melagingų naujienų e, skleidimą arba bandant kitaip e, paveikti rinkėjų sąmonę pasitelkus įvairius duomenis. Komisija nori padėti valstybėms narėms stiprinti savo atsparumą sprendžiant šias problemas. Jau buvome surengę nemažai rimtų sustikimų šių metų eigoje, skaitant ir aukšto lygio susitikimą spalio mėnesį, e, kuriame buvo e, aptartas ir kibernetinis saugumas, o lapkričio mėnesį vyks aukšto lygio kolokvimas, kuriame dalyvaus didesnis šalių specialistų skaičius. Mums reikia interneto platformų paramos, jeigu norime pasiekti pažangos šioje kovoje. Pavyzdžiui, būtų labai svarbu stiprinti geresnį tarpusavio e, supratimą, e, kalbant apie e, potencialą ir galimą poveikį rinkimam. Žinome, kad tai yra problema, tačiau turime ją spręsti. Siekiant ją spręsti, būtų labai naudinga, jeigu platformos tokios kaip Facebookas galėtų suteikti nepriklausomiems tyrėjams e, platesnę prieigą prie savo turimų duomenų, ne asmenių duomenų, tačiau e, prie duomenų apie politinę reklamą, parametrus, e, informaciją apie tai, kas už ką sumokėjo. Taip pat asme, asmenių duomenų gavyba, manau, yra labai svarbi tema ir reikėtų čia nustatyti aiškės diskusijas, e, tiksliau taisyklės apie tokių duomenų naudojimą ir pardavimą rinkimų metu ir nustatyti minimalius reikalavimus susijusius su didesniu E, skaidrumu atitinkamų prekybos duomenimis sustarimų. Kol kas mes norime, kad viskas vyktų savanoriškais pagrindais, tačiau taip pat mes pasliekame savo teisę svarstyti ir kitas galimybės, jeigu nebus pasiektas aiškesnis progresas. Dar e, kelios mintis apie teroristinių turinio skelbimą. Vadovų taryba palankiai vertino komisijos pasiūlymą pateikti pasiūlymą dėl teisės aktus siekiant pašalinti iš interneto platformų neteisėtą teroristinio pobūdžio turinį. Mes tikimės, kad tokios platformos kaip Facebookas, su mumis glaudžiai bendarbiau siekiant šio tikslo pirmininkas. Ačiū, Lorde Alenai. Ar norėtumėte trumpai sureaguoti į komisijos nario pasisakymą? Noriu, e, atsakydamas komisijos nario Kingų, pasakyti, kad mūsų e, steigiama tyrimų komisija yra nusiteikusi su nepriklausomais tyrėjais dalintis mūsų turimais duomenimis ir mes bendrabiausime taip pat ir su e, akademinio sluoksnio stovais, taip pat ir iš Europos. Ir esame pasirengę su jais E, skaidriai dalintis duomenimis. Aš žinau, kad jūs šį dialogą organizuojate, tačiau žinau, kad anksčiau buvo girdimi tam tikri balsai ir nuomonės, kurie prašė e, interneto platformų labiau atsiverti nepriklausomis triems. Jeigu jūs jau jūtate šią kryptimį, tai yra e, puiku, manau, kad tyriejų atrankos kriterijai taip pat aiškiai nustatomi, e, leis ir jums e, daugiau tyrumo pademonstruoti. Ačiū dabar. E, bus paskutinis klausimų raundas. Turite užduoti klausimą vienam, komisijos, vienam iš komisijos narių ir jums suteikiama nelgiau e, laiko nei po dvi minutės. Aš pirmas lybė komiteto vardu noriu duoti klausimą komisijos nariai Jūrovai, BDR įsigaliojo. Po to spaudoje pasirodė nemažai straipsnių apie tai, kad kai kurios valstybės narės e, nėra, e, nesilaiko nustatytų taisyklių arba ne visapusiškai jų laikosi prasidėjo ilgas diskusijos ir darybos tarp parlamento komisijos ir tarybos, siekiant supaprastinti tam tikras įstatymo nuostatas arba atsisakyti finansinių sankcijų. Ar komisija e, aktyviai stebi vykstančius procesus susijusius su to, kaip BDR nuostatas įgyvenimas valstybėse narėse ir kokiu veiksmu komisija ketina imtis tų valstybių atžvilgių, kurios nesilaiko europinės teisės. Yeah, much, uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip, mes atidžiai stebim ir padedam valstybėms narėms įgyvendinti bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Kai reglamentas įsigaliojo, tai dar aštuonių valstybių narių reikia, aštuonių valstybių narių dar e, reikia, kad visiškai tas reglamentas būtų įgyvendintas, e, būtent jos dar iki galo jo neįgyvendino. Bet e, kalbam apie reglamentą, kuris tiesiai įsigalioja, tiesiai veikia, o tai reiškia, kad jei valstybė narė ar kelios nesilaiko šio reglamento, tai komisija gali imtis pažeidimo procedūros. Tad mes dabar vertinam, kokia reglamento įgyvendimo padėtis valstybėse narėse. Komisijos vaidmuo yra toks, kaip sakiau, mes padedam valstybėms narėms ir kartu vertinam padėtį visose valstybėse narėse. Neturiu informacijos apie kokias nors valstybės narės, kurios įgyvendinamos reglamentą dar paliko tam tikrų spragų E, dabar tik pradedami įgyvendinimo darbai. Bet čia, aš įsivaizduoju, daugiausia dėmesio bus sutel, sutelkiama į tas įmonės, su kuriuom susijusia daugiausia rizikos, e, kur reikės konkrečių veiksmų. Tad kalbam tik tai apie reglamento įgyvendinimo pradžią. Aš dar negaliu kalbėti apie aplaidumą, prievolės nesilaikymą, apie galimus veiksmus. Dėkoju. Nežinau, į kurį iš jūsų trijų turėčiau kreiptis. Galbūt vis tik mano klausimas adresuotas ponai Jūrovai. E, dėl e-commerce direktyvos, elektroninės priekybos direktyvos, iš tiesų e, tos platformos internetinės priekybos turėtų prisimti kažkokią atsakomybę. Ar e, komisija ketina įvesti kažkokią atsakomybės prievalę? Ar, ar jinai ketina pagalvoti, kaip priversti tas platformas prisimti daug, dides, daug didesnę atsakomybę, bent jau nuo to laiko tarpio, kai jos gauna duomenų e, apie E, kengsmingą turinį. Tai yra, kad jos skaidriai bendradarbiautų, e, kad nereiktų įvesti cen, atitinkamos cenzūros, dėl ko man būtų labai gaila. For, uh... Labai ačiū už šį klausimą e, elektroninės prekybos direktyva numato ribotą atsakomybę jeigu, sakykime, platformos, kurios nežino, kad e, tam tikras turinys e, ten įkrautas yra nelegalus, tai tada paprastai tos įmonės, ir jeigu jos gauna informacijos, kad yra neteisėtų turinio, jos turi imtis veiksmų. Tai labai svarbu. Tai labai svarbu, turiu galvoje septynis maždaug tūkstančius Europos platformų. Šiandien daug kas kalba apie žodžio laisvę e, mūsų intelektinės nuosavybės teisės akto pasiūlymo kontekste. Tai pagal tą aktą irgi numatyta priemonių. Tad platformos turi visiškai atsakyti už turinį, kuris įkrautas į platformas. Ir tokiu būdu jos pačios save apsisaugos. Ir kadangi jos pačios, tada joms teks prievolė pašalinti e, netinkamą turinį. Ir tai nesikirs su žodžio laisvės pažeidimais mes juk to nenorim, kad tai būtų 21 amžiui, tad mes ir kalbam apie ribotos atsakomybės principą, kurį numato e, elektroninės priekybos direktyva. Tad bendras toks stebėjimas e, draudžiamas. E, stebėjimas turinio leidžiamas tik tam tikrais atvejais. Ir aš pats tikrai pasisakau už tą bendrą ribotos atsakomybės principą. Ačiū vicepirmininkė. Toliau Aksel Fos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau užduoti visai kitokį klausimą, bet iš to, ką girdėjau, noriu grįžti prie e, platformų atsakomybės, nes dabar atrodo taip, kad tarsi galima šiek tiek pažeisti teisę, o jau kai ženkliai yra pažeidžiama teisė, tai tada reikia prisimti atsakomybę man atrodo, kad būtent toks principas mūsų toli nenuves, ypač kalbant apie baudžiamąją teisę, kalbant apie vaikų pornografiją, terorizmą, e, neapykantą skatinančias kal kalbas. E, juk negali būti taip, kad galiu leisti tokį turinį, o tik tai, kai kas nors į tai atkreipia dėmesį, turėčiau kažką daryti. Tokiu būdu e, neveiktų mūsų teisinė sistema visai, tada galime iš vis visko atsisakyti. O mano pirminis klausimas e, būtų buvęs toks. E, Ankstesnėme klausime mes konstatavome, kad nėra, e, reik, nė, nėra e, reikia būtinybės turėti daugiau teisių, bet reikia iš tiesų kalbėti apie didesnę kontrolę, kad būtų laikomasi to, kas yra reikalaujama. Kas atsakys? Vicepirmininkė. Ačiū už klausimą. Lengva sakyti. Uždrauskim visus pareiškimus, kurie gali būti neteisėti, kuriais būtų kurstoma neapykanta ir panašiai. Vokietijoje jau priimtas įstatymas ir kiek aš žinau, tam tikrais atvejais buvo sunku e, padaryti takoskirą tarp politinių pranešimų ir neapykantą kurstančių pranešimų. Aš pats esu iš Estijos šalies, kurią 50 metų buvo okupavusi Sovietų sąjunga. Valdžios e, e, organai naudojo, taikė cenzūrą, veiksmingą cenzūrą ir, ir sukūrė netgi auto cenzūrą, kuri labai veikė. Jei tuo metu padarydavai tam tikrą pranešimą, tai sulaukdavai labai daug nemalonumų, todėl žmonės tylėjo. Tai buvo visas rytų blokas, kuris galiausia žlugo. Ir kai jis žlugo, taip mes turėjom užtikrinti žodžio laisvę, mm, galėjimą laisvai kalbėti. Bet jei yra tam tikrų abejonių, tai abejonių, abejonės turi teisę būti reiškiamus. Mes turim suvokti, kad e, tai, kas susijęs su abejonėmis, nebūtinai tai, tai nebūtinai mm, neteisėta, nes čia tada kalbėtume apie savotišką teis, teisingumo ministerijos sukūrimą ar te, Mes turėtume pasitikėti savo žmonių sveika nuovoka. Birgit Sipel. Labai ačiū, labai atsiprašau, bet dar noriu pasakyti, kad Facebook sudarė sutartį su prietaikos kuriejų, uh, E, kur buvo aiški nuostata dėl duomenų panaudojimo, duomenų perdavimo. E, šiaip jau neužtenka pasakyti trečiai šaliai, kad ne piknaudžiaukit duomenimis. Bet dabar turim jau bendrai duomenų apsaugos reglamentą, kuris nustato aiškės ribas. Turiu du klausimus. Kaip jūs pasinaudosit tuo GDPR tam, kad būtų galima apriboti tų socialinių tinklų veiklą, kur piknaudžiaujama duomenimis, kuriami socialiniai profiliai. Ir kitas klausimas. Kodėl komisija mm, viena vertus spaudžia, kad būtų priimami tam tikri teisės aktai besibaigiančiai kadencijai. Ir kita vertus komisija kalba apie E, asmenų apsaugą e, e, elektro, elektroninėmis priemonėmis, bet kita vertus. Bet kita vertus blo, blokuoja elektroninį privatumą. Įžangoje jau kalbėjau apie tai. Iš tiesų, manau, kad elektroninio privatumo reglamentas yra reikalingas. Šiandien galioja direktyva šioje srityje. Šio šios direktyvos nuostatų įgyvendinimas e, vyko skirtingai 28 valstybėse narėse. Tai reiškia, kad turime kalbėti apie tam tikrą uh, susiskaidimą čia. Antras dalykas - elektroninio privatumo direktyvos nuostatos taikomos tik tai telekomo paslaugų teikėjams, kuomet mes kalbame apie ryšių E, konfidencialumą. E, tai kalbant apie įvairias platformas arba OTT, tai teisinio požiūriu e, tas viešųjų ryšių konfidencialumas nėra užtikrintas. Praėjusiais metais 46 procentai Europos piliečių remiantis apklausų duomenimis naudojasi interneto įvairiomis priemonėmis bend, tarpusio bendravimui. Ir per, vien per praėjusius metus vaizdo skambučių skaičius Europoje 18 procentų e, padidėjo jo apimtis, tačiau uh, E, šiuo metu tikrai e, tas komunikavimo konfidencialumas nėra garantuojamas, kuomet mes kalbame apie interneto platformas. E, antras dalykas, kurį reikia paminėti, telekom operatoriai nėra patenkinti tuo, kaip platformos gali apdaroti duomenys, juos stebėti, o telekom operatoriai gali apdaroti duomenys tik tuo atveju, jeigu nori pagerinti teikiamų paslaugų kokybę. Taigi, e, mes pateikėme pasiūlymą e, pakeisti elektroninio privatumo direktyvą e, ir suteikti galimybę telekom operatoriams taip pat apdaroti duomenys, tačiau tik tai gaus e, žmonių leidimą. Atsiprašau, komisijos nariai, jūs neturėtumėte man aiškinti elektroninio privatumo direktyvos nuostatų. Aš tik noriu paklausti, kodėl jūs bandote prastumti tos naujus teisės aktus. Atsiprašau, tačiau aš buvau tarptų, kurie pateikė atitinkamą pasiūlymą ir būtent aš pasisakau už tai, kad e, būtų patvirtintas elektroninio privatumo reglamentas, kuris pakeistų direktyvą. Initfeld. Noriu Akselio Foso klausimą pakartoti, nes neišgirdau į jį atsakymo. Kokiu veiksmu ėmėsi komisija, kad uh, Nu, būtų e, e, įgyvendintos e, Europos teisės akto nuostatos deramai, kad jų būtų laikomasi. Taigi, kokiu veiksmu komisija ėmėsi šią linkmę dėl privatumo skydo. Tiek Facebookas, tiek Cambridge Analytica pasinaudo galimybę perduoti duomenys jungtinėms valstijoms ir manau, kad tai būtų e, e, dar vienas geras pavyzdys, e, parodantis, kodėl mūsų nuomonės taip smarkiai skiriasi dėl privatumo skydo. Komisija teigia, kad duomenys buvo perduoti dar prieš pasinaudojus to privatumo skydu. Noriu paklausti komisijos, kokiu priemoniu ir galima pasitelkti pagal privatumo skydo nuostatas, kurios būtų geresnės už tą e, pri, privatumo uosto, privacy harbor, safe harbor e, nuostatas. Šiandien mes kalbame apie Cambridge e, analitiką ir Facebooko tarpusio santykius ir atliktus vyktus pažeidimus, kalbant apie kalbėti galima apie teisės aktų vykdymą, tačiau ne šiame kontekste. Mes tuo metu neturėjome privatumo skydo siūlomų e, teikiamų galimybių ir taip pat negaliojo bendras duomenų apsaugos reglamentas dar tuo metu, kai įvyko aptariami įvykiai. Šiandien, kaip žinote, Facebookas laikosi tų principų, kurie yra nustatyti bendro duomenų apsaugos reglamento. Tačiau apgailestaudamas turiu pareikšti tam tikrų abejonių. Šiandien e, neturime kalbėti vien tik apie Facebook ir Cambridge Analytica atvejus. Manau, kad e, e, ši problema gali būti daug didesnio masto. Cambridge Analytica pasinaudojo internetinio protokolo prietaikų tarpusio sąsojo ir puikiai žinome, kad šiomis sąsajomis internetinių protokolų naudojasi tūkstančiai įmonių, verslo įmonių. Ir e, tos internetinio protokolo prietaikų sąsajos gali būti naudingos, tačiau e, tai, e, kas įvyko Cambridge e, Analytica atveju gali pasikartoti ir kitais atvejais ir taip, pažeidimai gali įvykti, pavyzdžiui, ir naudojant trečiųjų šalių slapukus. Ir čia mes vėl turėtume grįžti prie elektroninio privatumo reglamento klausimo ir aš dar kartą noriu pabrėžti mūsų teikimo pasiūlymą. Ir aš tikrai e, negaliu sutikti e, su teiginiu, kad mes nebandome šio reglamento priimti kuo e, greičiau, galbūt Vera Jūrova. Vėl daugiau papasakoti apie elektroninio privatumo reglamentą, nes jie turi daugiau informacijos. Vieną minutę jums. Vieną minutę. Gerai. Žinoma, mes stengiamės, kad būtų patvirtintas elektroninio privatumo reglamentas, nes jis yra labai svarbus ES saugumui ir teisės saugos institucijos mūsų ragina kuo greičiau rasti šio klausimo sprendimą. Greitas sprendimas turi būti grindžiamas taip pat ir pagarba pagrindiniams teisėms. Tačiau norėčiau papildyti e, atsakymą apie privatumo skydą ir saugų uostą. Facebook ir e, Facebookas ir Cambridge'o e, analitika duomenys naudoja pagal Safe Harbor saugaus uosto sistemą. Uh, Po to, kai viskas iškilo į dienos šviesą, aš paraginau kolegas Junktinėse valstijose atlikti skubų tyrimą dėl duomenų apsaugos nuostatų pažeidimo galima pagal Safe Harbor sistemą. Aš tą patį padariau pagal privatumo skydo nuostatas, nes jeigu Cambridge Analytica ir Facebook bus nustatyta, kad šios įmonės nesilaikė e, privatumo skydo sistemos nuostatų, reikės reaguoti, tačiau pirmiausiai, ar reikia, kad amerikiečiai atliktų tyrimą ir atitinkamai sureaguotų ir būtent to aš ir siekiu. Prieš dvi savaitės susikau su naujoju e, e, komisaru Čiopra, jis man pažadėjo, kuo greičiau tyrimą atlikti, o mano žinia yra labai aiški. Jeigu atskiros įmonės pažeidžia privatumo skydo sistemos taisyklės, tai nereiškia, kad pati sistema veikia blogai, tačiau mes turime tos pažymus nustatyti ir pažeidėjus nubausti pagal galiojančią tvarką ir taisyklės. Monika Makovėjai. Galbūt aš pasakysiu kažką, ką jūs jau aptarėte, bet pasakysiu tai, kas mane labai jaudina. Visų pirma, tai yra susijęs su mano e, asmeninė patirtimi. Mes visi turime WhatsApp ir žinome, kad WhatsApp yra Facebooko dalis, e, o Facebookas tai yra Zuckerbergas. Po e, to, kai įsigalėjo bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, aš negaliu naudotis WhatsApp ir aš, aš galvau, kad bus tam, tikros, tam tikras pasirinkimas, kai aš galėsiu sakyti e, taip arba ne, nes tarsi direktyva to reikalauja. E, tai yra, kad ne visi duomenys gali būti naudojami e, bet kur, bet kadangi aš pratesiau savo narystę WhatsApp, tai kitame puslapyje buvo tiesiog aš sutinku, bet nebuvo jokių pasirinkimo variantų, tai yra nebuvo jokių klausimų susijusių su duomenų apie mane naudojimu. Tai jeigu tai vyksta iš karto po skandalo ar e, per skandalą, nes aš manau, kad jis dar nesibaigė, tai, e, tai Dėkoju, jūsų minutė baigėsi. Mes klausimams duodame tik tai vieną minutę. Aš turiu kitą klausimą. Uh, Jums, jums buvo skirta minutė, kad jūs užduotumėte klausimą. Dabar yra, reikia užduoti klausimą komisijai. Galbūt kas nors gali perduoti, jeigu jums atrodo, kad tai nesvarbu. Mes Turime griežtas taisyklės, sako pirmininkas, ir laikomės taisyklių. Komisarė Jūrova, atrodo, norėtų sureaguoti jų Bet aš matau, kad trečias, e, trečia dalis yra e, Facebooko vartotojų domenų naudojimas. E, bet šito klausimo antroji dalis yra klausimai komisijai, o ne Facebook atstovam. Yes, Aš kalbėsiu trumpai. Tai yra klausimas iš tiesų skirtas Facebook atstovam. Jie galbūt geriau galėtų jį atsakyti, bet aš galiu pasakyti tokį dalyką, kad pagal bendrai domino apsaugos reglamentą yra nauja taisyklė, pagal kurią informacija paslaugų vartotojams e, turėtų būti aiškiai patekta, e, pateikta dėl jų duomenų vartojimo. Ir pagal tą informaciją e, vartotojas turi sutikti, e, sutikti su sąlygomis ir e, kaip vyksta e, duomenų apdorojimas e, jeigu jūs nesutinkate ir nenorite teikti duomenų e, paslaugos teikėjų, jūs tiesiog nesutinkate toliau, toliau va, būti vartotojų tos platformos, bet jeigu jūs sutinkate, tai reiškia, atleiskite, bet mes turime aiškias taisyklės, labai atsiprašau, ne, atleiskite, nebus galimybės užduoti kito klausimo ir aiškios taisyklės. Toliau Birgit Cipel. Marks Šrems, privatumo aktyvistas, inicijavo kampaniją prieš Facebooką dėl to, kad Facebookas nesuteikia jokių alternatyvų ir tai nesuderinama su bendruoju domenų apsaugos reglamentu. Ir e, e, Norvegų vartotojų apsaugos komitetas e, taip pat praeitą savaitę nustatė, kad Facebookas tik tai E, tariamai e, imituoja kontrolę ir, ir toliau yra per daug duomenų naudojama įvairiems tikslams. Todėl klausimas komisijai, ar jūs manote, kad tokia praktika yra suderinama su duomenų apsaugos teisė ES, e, kai nes E, tos taisyklės turi galioti visiems duomenims, susijusiems taip pat e, ir su dizainu. Kas, ką Jūs pasakėte, galbūt tai yra svarbu ir įdomu, bet iš tiesų teisės vykdytojai turėtų uh, rūpintis, kaip jie vykdo. Uh, Tai iš tiesų tai, ką Jūs pasakėte, tai vyko dar prieš e, bendrojo domino apsaugos reglamento įsigaliojimą, todėl mes neturime e, pagrindo inicijuoti procedūrą ir tirti šio tyrimo, e, šio atvejo, nes tai nėra komisijos vaidmuo. Have... Dėkoju norėčiau užduoti klausimą, kuris turbūt skirtas komisarui Ansip. Norėčiau grįžti prie elektroninės prekybos reglamento. Aš nežinau. Atsiprašau, e, elektroninė privatumo direktyvos. Ir e, nežinau, ar, ar e, taryba supranta šito dokumento svarbą, ar visos 28 valstybės narės nori pažango šioje srityje. E, mes visi sutarėme, kad šitas skandalas e, ir toliau, reiškia, kad ir toliau Facebookas e, e dalinasi duomenimis, pavyzdžiui, su, su atitinkamomis Kinijomis įmonėmis ir iš tiesų nėra privatumo internete. E, E, ir, ir toliau yra piknaudžiaujama duomenimis. Ir e, jūs ir toliau stengiatės e, rinkti ir toliau duomenų. Ir manau, kad tokiu būdu taryba pasieks tik tai tai, kad bus vis daugiau pasipiktinusių žmonių. Uh, aš dalyvavau e, konkurencingumo taryboj, tarybos posėdėje ir galiu pasakyti, kad nebuvo vienbalsiškumo e, taryboje ir aš, manęs tai niekiek nenustebino. Vienbalsiškumas reikalingas, e, kai priimamas bendras sprendimas ir tai reiškia, kad mes turime reaguoti į 92 procentų ES piliečių nuomonę. Jeigu jiem iškyla kažkokios abejonės, kalbant apie duomenis, priečius duomenis ir platformas, tačiau nėra vienbalsiškumo, kai mes kalbame apie e, techninės detalės Pavyzdžiui, yra daug skirtingų nuom, nuomonių, kaip, e, ką daryti su slapukais, e, kaip įvesti tą privatumą, ar jis turi būti e, tarsi tokia pagrindinė nuostata, ar tai e, gali varto, e, ar paslaugų tiekėjai gali diferencijuoti. Yra daug e, iš tiesų e, techninių detalių susijusių su bendroju duomenų apsaugos reglamentu. Visi kalba apie bausmes, apie e, milijonus, kuriuos reiks sumokėti, kai nesil, jei nesilaikysi taisyklių, kai kurie e, telekomo operatoriai turi net e, tokių abejonių, ar apskritai reikalingas e, elektroninės ar reikalinga elektroninė, elektroninė, elektroninė privatumo direktyva. E, iš tiesų tai yra klaida, nes šita, nes tokie telekomo operatoriai negali e, e, jie gali naudoti duomenis tik tai tam, kad pagerintų savo pačių teikiamas paslaugas. Ir uh, E, ne visi duomenys yra jautrus duomenys, bet kaip e, nustatyti, jaut, kokie duomenys yra jautrus, o kurie netokie jautrus. E, mano laikas, aš matau, jau baigėsi, bet tai yra sudėtingas ir mes dirbame, sudėtingas klausimas, mes dirbame ties elektroninio privatumo direktyvos pasiūlymų, mums jo reikia, reikia mūsų piliečiams. Dėkoju. Toliau Paul Rubich. Ja, Dėkoju. Taip pat norėčiau padėkoti už galimybę dalyvauti šitose diskusijose. E, Europos parlamente yra e, techninių naujovių vertinimo. O, taip ir sakyk. Store, vadinamasis store. Ir e, iš tiesų E, mes esame tarsi tam tikri ekspertai, bet e, būtų gerai, kad būtų, pavyzdžiui, mokslo atstovai. E, ir kokia yra komunikacijos strategija komisijoje? Kaip analizuojami mokslinių tyrimų rezultatai? Ar jūs bendraujate su bendru mokslinių tyrimų centru Europos parlamente? Mes e, E, bandome nagrinėti tokias temas iš esmės. Ar e, komisaro Junkerio komisija turi kažkokią strategiją, kaip šioje srityje e, labiau remtis mokslinėmis analizėmis? Pone vicepirmininkė. Galbūt jūs turėtumėte užduoti tam klausimų ir komisarui Kingui. Uh, mm, uh, Ačiū. Žinoma, reikia atlikti išsamų poveikį vertinimą prieš įgyvenam tam tikrus pasiūlymus ir tikrai visada gerai yra remtis statistiniais e, duomenimis ir įrodymais. Džiaugiuosi, kad e, komisija yra pasirengusi daugiau lėšų skirti kitoje daugiametėje finansinėje programoje moksliniams tyrimams ir plėtrai, taip pat skiria daugiau investicijų. E, skaitmeniniams aspektams prieš kelis metus buvo padaryta didžiulė klaida, kuomet e, buvo numatyti 9 milijardai eurų e, skaitmeniniams infrastruktūros tinklų sujungimo priemonėms ir <clears throat> valstybės narės, tačiau po to susigražino didžiąją dalį šių lėšų į nacionalinius biudžetus ir skaitminiai infrastruktūrai buvo numatyta tik tai milijardas eurų. Dabar situacija taps kitokia ir skaitmeniniai Europai Digital Europe yra numatyti 9,91 milijardai eurų, jeigu parlamentas ir taryba e, pritars e, šiai minčiai ir e, <clears throat> infrastruktūros tinklų priemoniai e, apie 4 milijardai bus skirto, o iš pagal horizontus programą e, bus skirta mažiausiai 15 milijardų eurų. Iš viso numatant nuo 70 iki 100 milijardų eurų atitinkamoms reikmėms ir šios investicijos Europai iš tiesų yra reikalingos. Viržiniai Rozijai ir dabar klausimą. Ačiū. Noriu užduoti klausimą poniai Jūrovai. Per vieną iš pirmųjų mūsų komiteto klausimų mes išklausėme informatorių Kristofer e, Lany, kuris e, mums e, E, papasakojo, kokiu represijų persikėjimu e, patyrė iš Facebook puskame ataskaitą informaciją apie Cambridge Analytica. Atvejai, kaip jis buvo bauginamas ir kartu buvo bauginami e, britų žurnalistai, kurie rašė šią temą, kadangi rengiu pranešimą apie informatorių apsaugą. <clears throat> Galiu pasakyti, kad komisija numato tam tikras sankcijas persikėjimo atveju. Mm, mm, mm. Tačiau sankcijos e, ekonomikos e, subjektams ir informacijos atskleidėjams yra nuotytas tikrai ne vienodas. Noriu paklausti komisijos, kaip, kokiu priemoniu būtų galima imtis tam, kad beveik monopolinė situacija rinkoje užimančios žiniasklaidos priemonės arba platformos negalėtų persekioti asmenų, atskleidžia, kurie atskleidžia atitinkamo pobūdžio informaciją. Prašau atsakyti. Kaip žinote, komisija pateikė pasiūlymą, kurio pavadinimas Platform to Business, tai yra platformos verslui ir e, ten yra reglamentuojamos ir būtent jūsų ką tik pristatytos situacijos, nes šiuo metu yra pakankamai įprasta praktika taikoma, kuomet yra nustatomas maždaug 15 dienų laikotarpis, per kurį platformos privalo paskelbti informaciją apie tam tikrų sąlygų pakeitimą susijusiu. Pane viso pirmininkė, mes kalbame apie išraiškos laisvę, o ne apie tam tikrus sutartinių sąlygų keitimą tarp platformų ir paslaugų teikėjų. situacija Europoje žiniasklaidos sektorėje skirtinga. Turiu pasakyti, kad mm, neseniai buvau prie Jano Kuceko mm, žurnalisto Slovakijos namų, lankiausi ir taip pat aplankiau Dafne Karoną Galiciją kapą Maltoje. Manau, kad e, visi puikiai suprantama, kad tokia situacija, kuomet žurnalistai yra nužudomi, yra visiškai nepriimtina, kaip ir visiškai nepriimtina, kad žurnalistų žudimai ir smurtas jų atžvilgių yra skatinami politikų ir kurstami. Manau, kad e, Europoje Buvome susidūrę su kai kuriais atvejais, kuomet politikai žurnalistų atžvilgių paskelbė kritiškus įvertinimus komentarus, o tai e, tam tikrą prasme reiškia ir leidimą jų atžvilgių naudoti e, smurtą. Ir tai m, tokiu atveju pasitaikė tiek privačios žiniasklaidos, tiek viešosios žiniasklaidos žurnalistų atžvilgių. Mes turime pirmiausia užtikrinti viešosios žiniasklaidos visapušką skaidrumą ir nepriklausomumą ir e, taip pat visapušką veikimo laisvę nepriklausomai žiniasklaidai, netaikant jokios cenzūros. Ir e, trečioji sritis yra e, interneto erdvė, kurioje kiekvienas plės gali tapti žurnalistu. Būtent apie tai ir kalbėjo ponas Ansipas, minėdamas, kad mes privalome ginti internetinę žiniasklaidą kaip e, nuomonės laisvės erdvę. Visas šias garantijas turi užtikrinti nacionaliniai įstatymai nes ES neturi pakankamai teisinių galių e, tvirtinti įstatymų e, žiniasklaidos laisvės ir žiniasklaidos veikimo apskaitai srityje. Mes raginame valstybės narės atkreipti dėmesį į žiniasklaidos situaciją, žurnalistų saugumą ir, e, kaip minėjo kolega Julianas Kingas, šiuo metu lapkričio mėnesį organizuosime kolokviumą pagrindinių teisų tema ir E, ten tikrai didelį dėmesį skirsime žiniasklaidos laisvį ir žurnalistų saugumo klausimas. Nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą, tačiau e, mėginau pasidalinti su jumis savo mintimis. Dabar Paloma Lopės Bermecho. Ačiū, pirmininkė. 15 milijonų vartotojų duomenimis buvo pasinaudota politiniais tikslais. E, tai yra ne tik uh, asmens, e, e, asmenio teisų klausimas, tai yra ir demokratinių procesų e, klausimas. Po to, kai dienos šviesą iškilo šis skandalas, mūsų nerimas tik dar labiau padidėjo. Jeigu situacija pasikartotų, kaip Kembričio analitika atveju. Ir uh, Ar e, komisijos narė Jūrova gali, galėtų mums e, užgarantuoti, e, kad įsigaliojus bendram duomenų saugos reglamentui, toks atvejs niekuomet nepasikartos. Antras klausimas. Manoma, kad pono Zuckerbergo apsilankimas Europos parlamente gegužės 23 dieną atnešė daugiau e, žalos nei naudos. Jis pasėjo dar daugiau abejonių, negu mes jų turėjome anksčiau, nes jis neatsakė į, pavyzdžiui, klausimų e, apie tai, ar galima garantuoti kad Facebook nedarys jokios įtakos nederamos jokiems Europoje vykstantiems rinkimams. Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu tikrai bus, jeigu sakyčiau, kad šimtų procentų garantuojama, kad situacija nepasikartos, tai aš meluočiau ir aš tikrai nenoriu meluoti ne tik e, politinėmis temomis, bet ir apskritai. Aš tikiuosi, kad uh, E, reglamentas pasitarnaus e, kaip atgrasomoji priemonė, nes labai daug e, sankcijų jame yra numatyta. Ir mes siekime, kad domenų apsaugos institucijos viso ES bendradarbiautų tarpusavį ir kad galėtų labai e, greitai ir tiksliai e, reaguoti į domenų, e, e, šios domenų apsaugos pažeidimo, pažeidimo atvejus. E, Tikiuosi ir tikiu, kad e, duomenų apsaugos reglamentas e, taps rimtų atsakų. Sprendžiant e, tokio pabudžio problemas, ponas Zuckerbergas minėjo, kad šios standartus bus bandoma taikyti ir iš ES ribų ir tai mes turėtume vertinti kaip didžiulę savo sėkmę. Koks buvo antras klausimas? Aš žinojau atsakymą, tačiau pamiršau klausimą. E, jeigu antras klausimas būtų, ar e, e, tinkamai keisimės duomenimis su Facebooku, ar vertėtų Facebooką įtraukti į veiksmus procesus, aš manau, kad turime tikrai padrasinančių, matome padrasinančių ženklų ir aš tikiuosi, kad ta mūsų tarpusavio partnerystė taps rimtu Facebooko įsitraukimu į siekį kovoti su dezinformacija. Ir tikrai nemanau, kad e, pradėti darbai baigsis šį mėnesį. Jeigu mūsų bendarbiavimas su Facebook ar Facebook bendarbiavimas e, leis glaudžiai bendradarbiauti siekiant užtikrinti didesnį saugumą rinkimų kampanijų metu, tai būtų puiku. Ir Per e, šį klausimą jau išgirdoma, kad Facebookas ketina skleisti savo turimą informaciją ir duomenys nepriklausomiems tyriems tam, kad jie galėtų įvertinti e, galima e, įtakos darimo rinkimams potencialo rimtumą. Taigi manau, kad artimiausių metų praktiškai galėsime pamatyti, kaip tas Facebooko atsiverimas veikia ir kokiu rezultatu atneša. Tai aš manau, kad e, šios dalykus jau galima būtų vertinti teigiamai. Turime dar septynias minutės ir dar du klausimus, o nuo dešimtos valandos vertimo jau neturėsime. Dabar Ana Gomiš. Aleksandr. Komisarė Jūroma. Aleksandr Niks kalbėjo apie mm, iškraipyt tas rinkiminės kampanijas e, įvairiose pasaulio vietose. Cambridge Analytica veikia keliose valstybėse ir ten buvo naudojama netinkamo bjaurios taktikos e, e, praktikos tokiuose kaip Vincento Grenadino salose ir panašiai kai buvo teikiama įvairių, siūloma įvairių priemonių, pardavinėjama pilietybė, tokių atvejų mes matėm ir Europos Sąjungoje apie tai rašė e, Garaca Galicijo, būtent, kuri buvo nužudyta. Tai ar komisija, kuri tyria kartu su valstybėmis narėmis, uh, ar jie iš tikrųjų tyria tokį, tokį kišimąsi į rinkimus e, valstybėse narėse. Čia turiu galvoje kaip auksinių vizų režimus, įvairias investicijų sąlygas. Tai ar komisija tyria tokius atvejus? Antai ten buvo vienas asmuo sulaikytas e, rusas, e, kuris neigia, jog jis e, buvo šnipas. Pirmininkas, ponia Dominik, jums reikia vertimo, tai tada prašyčiau tada jums pateikti klausimą, po to jau nebebus verčiama. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dabar nekalbės, negryšiu prie pono Zuckerbergo, nei Cambridge Analytica e, atsakymų. E, taip matėm, e, kokią advokatų armiją pasitelkė Facebookas gynyboje. Bet klausimas jums daugiau, ponė Jūrova. Kaip būtų galima užkirsti kelią tam, kad e, Facebookas, Google ir kiti, kurie, kurie gauna milžiniškų pajamų, ten milijardus e, pajamų iš e, reklamos ir kartu, kaip būtų galima užkirsti kelią tam, kad jie tada nesielgtų taip, kaip jie elgesi. Ponios Gomes klausimas. Ne, atsiprašau, pastarasis. Mes norėtume, kad įmonės ir institucijos laikytųsi bendrojo duomenų apsaugos reglamento. Mes nesikišam įmonių veiklą, kaip jos pardavinėja reklamą ir panašiai. Čia įmonės turi spręsti, kaip tą daryti ir kartu laikytis reglamento nuostatų. Tačiau buvo kalbama apie privatumo e, nuostatą e, kaip, automa, kaip automatinę tam tikrą funkciją ir kaip tam tikros prietaikos apipavydalinimą, bet čia visa tai jau atskirų įmonių verslo modelis. Ir čia tikrai mes negalim daryti tiesiogės įtakos tam. O dabar gal malonėtumėt atsakyti į ponios Gomes klausimą. Kaip suprantu, turiu tik tai minutę. Pirmininkas, ne, e, kol kas mes dar turim vertimą, tai gal malonėkit pirmą atsakyti į ponios Gomeš klausimą, o po to tada jau uh, padarysime apibendrinamasias išvadas. Taip, iš tikrųjų kalbam apie košmarą ir galim tikėtis blogiausio. Tik tai aišku, kad Europoje mes turėtume būti atsparesni Mes turėtume dirbti su valstybėmis narėmis, kad jos turėtų priemonių, kaip kovoti su kišimusi į e, rinkiminės kampanijas ir panašiai. Turim dirbti su e, įmonėmis, ne vien su Facebook, bet ir kitomis. Ir čia jau buvo trumpai pasakyta, kaip tą būtų galima padaryti. Mes kartu turim ugdyti žmonių kritinį mąstymą kad jie atsilaikytų prieš smegenų plovimą. Taip, minėtos įmonės dėmesį, dėmesį telkia į pažeidžiamas visuomenės, pažeidžiamus e, individus, bet mes tikrai turėtume užtikrinti, kad tokių pažeidžiamų lengvų taikinių jiems nebūtų. Jūs klausėt, kaip mes, e, ar mes įvertinom visą tą vadinamųjų investicijų ir auksinių vizų režimus. Tai mes, aišku, tyriam tokius atvejus ir jei Cambridge Analytica ir su, su tų klausimų susijusių įmonių elgesys parodys e, tam tikras tendencijas, tai žinoma, mes sutelksim, atliksim rimtesnį tyrimą. Šimtų procentų galiu tik tai pritarti komisijos narės Jūrovos žodžiams. Mes tikrai turėtume pirmiausia pasimokyti iš praeities uh, klaidų ir kartu turėtume padvigubinti darbą, užtikrinant um, saugumą per rinkimus. Mesgi nežinom, kas į rinkimus gali ar bandyti kištis. Tik tai turim jau nemažą sąrašą tokių atvejų, tad turim būti pasirengę. Dar pono po Kogeno klausimą. Nežinau konkrečių atvejų žiniasklaidoje. O dėl to konkretaus e, pasisakymo esą, kad Rusija stengiasi daryti įtaką mūsų vidinėms diskusijoms. Tai nepamirškim, Rusija ne vienintelė trečioji šalis, kuri gali taip elgtis. Tik tai kiek aš žinau, kad tai yra vienintelė valstybė, kurios karinėje doktrinoje yra tokių nuostatų. Tad mes turim labai rimtai uh, įvertinti galimų, galimo tokio kišimosi mm, atvejus. Ir tą progą labai norėčiau padėkoti parlamentui už, dar, už jūsų tą įst. Už ISTSTRATCOM to komiteto darbą, mm, kai kalbama apie e, kovą su dezinformacija einančia iš rytų Europos dauguma uh, e, iš Rusijos. Tad jūsų tas komitetas tikrai šiame kontekste nuveikė labai gerą darbą ir nusipelno paramos. All the participants uh, during the different sessions as they have provided us with. In... Labai ačiū visiems, ačiū dalyvavusiam šioje konferencijoje. Uh, E, ačiū už tai, kad e, teikėt klausimus e, susijusius su asmens duomenų apsauga. Mes dabar turim keletą kompetitingų institucijų, kurios dabar tyria konkrečius atvejus ir tikimės, kad jos priims tinkamų priemonių, kurių reikia uh, asmens duomenims apsaugoti ir kartu atgrasinti. Uh, Ir kartu labai svarbu, kad tokios įmonės kaip Facebook ir panašios teiktų aiškę, skaidrę informaciją, atsisakytų profiliavimo. Viso to reikia tam, kad tos įmonės išlaikytų vartotojų pasitikėjimą. Tad tai buvo pasakyta per šiuos klausimus. Na, o parlamentas, ką toliau bus daroma? tai pirmiausia lybė komitete bus pateiktas, pateiktos išvados ir toliau jas aptarinės koordinatoriai, toliau bus numatyta tolimesnių klausimų, kol parlamentas priims galutinę poziciją šiuo klausimu nes neužtenka vien kalbėti, reikia ir veikti. Tad dar kartą labai ačiū, labai ačiū vertėjams žodžiu. Ačiū darbuotojams, kurie labai profesionaliai parengė šį, šiuos renginius. Ačiū.